si Lambert.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 pirmininko pranešimą. Aš norėčiau tik tai nurodyti, dėl kažkokių priežasčių, aš nežinau, toja pranešimas šiandien nebus skaitomas ir aptariamas. E, ir neseniai visai buvo paprašyta jo nenagrinėti. Dabar 12 punktas vietoj antro bus. Aš tikiuosi, kad visi čia dalyvaujantis žino, apie ką mes kalbame ir, ir jau nagrinės atinkamus klausimus. Ketvirtadienį e, balsavimas buvo 9.30 numatytas, ar taip ir laikome šios tvarkos. Taigi rytoj 9.30 mes balsuosime, o šiandien antras punktas yra panaikinamas ir pakeičiamas 12 punktų. Ar sutinkate, ar yra prieštaravimo? Visi susižavėję. Taigi taip ir padarysime. Taigi dabar trečias darbo atvarkės punktas, tai yra e, daiktų internetas. E, Pane Batė, kučiat, taip, jūs esate čia. Puiku. Atpažįstu jūs e, jau nuo vizito Ispanijoje. Taigi, sveikinu atvykus, atvykus ir pirmą ir suteiksiu jums žodį. Ir norėčiau at, atkreipti dėmesį į tai, kad buvo e, pakviesti du ekspertai, kurie paskaitys trumpus pranešimus Tačiau būtų labai gerai, jeigu tinkamai išnaudotume laiką. Taigi per daug nekalbėjęs, tikiuosi, ekspertai, dr. Milošas Svoboda ir e, ponas Andrės Kriš. Jie yra pasiruošę jau skaityti savo pranešimus, tačiau pirmiausia, tegul pasisako pranešėja. Taigi, e, jums žodis. Ačiū, ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, uh, norėčiau padėkoti už sutiktą galimybę pasikviesti ekspertus, kurie galėtų pasisakyti šią tikrai sudėtingą temą. Aš e, labai susidomėjusi lauksiu jūsų nuomonės ir jūsų rekomendacijų. Jau daugiau kaip 40 metų egzistuoja internetas ir per visą tą laiką jisai nuolat vystėsi ir tobulėjo. 1,5 milijardai asmenų yra sujungti tarpusavėje interneto tinklu. 1990 e, metais šis projektas buvo pradėtas Junktinėse Amerikos valstijose. Šis projektas e, vystėsi vis toliau, tobulėjo. Vėliau e, internetinių ryšių susijungė ne tik asmenys, bet ir daiktai buvo sujungti. Buvo identifikavimo technika išvystyta yra e, dabar didžiausias dėmesys kreipiamas į lustą, kuris yra labai mažas, kuriame yra tam tikra informacija užkoduota ir jisai nereikalauja jokių laidų. Šiais lūstais mes pakeisime brūkšninius kodus, kuriuos dabar turime. Nes e, nereikia e, lūstų jokio kontakto, kad jisai būtų nuskaitomas. E, nereikia jokios aparatūros, pavyzdžiui, kaip brūkšniam kodui, kad nuskaitytume šį kodą. Ir lūstę galime talpinti daugybę informacijos. Dabar dėl daiktų sujungimo e, internetu ryšių yra įvairių galimybių. Pavyzdžiui, automobilių pramonėje e, galima realių laikų perduoti informaciją, pavyzdžiui, vairuotojui apie slėgį padangose. Tai yra kartais labai svarbu. Maisto pramonėje. Gali, galima tikrinti produktus, ar jie yra e, nekenksmingi sveikatai, ar nesibaigia jų galiojimo laikas. E, kitose kai kuriuose valstybėse, Junktinėje karalystėje, Junktinėse Amerikos valstijose e, į pasus įtraukiami lūstai, kurie žymi paso turėtojo tapatybę. Taigi e, mes matome, kad galime daugybę dalykų, daiktų sujungti be laidžių ryšių. Aš galvoju, pavyzdžiui, apie šaldytuvus, e, kurie praneštų apie sugedusius produktus arba jau ant beveik be, besibaigiančius produktus. Tai matome, kad yra daugybė įvairių galimybių panaudoti šį, šį reiškinį. 2009 metais Liepos 18 dieną komisija paskelbė komunikatą dėl daiktų interneto. Aš atidžiai išnagrinėjau, ar dabartinė teisės sistema yra tinkama daiktų interneto vystimuisi, o gal reikia papildomų vertinimų, išsamesnių tikriausiai tyrimų. Čia pirmiausia, aš e, prisimenu tas rytis, kurioms, kuriuose e, daiktų internetas galėtų tiesiogiai paveikti piliečius. Visų pirma, reikia atkreipti dėmesį į sveikatos apsaugą. Ar e, lūstai, pavyzdžiui, e, savo elektromagnetinių spinduliavimų negalėtų pakengti sveikatai? E, e, ar galima atsijungti nuo lūstų sistemos, ar apsaugomi asmens duomenys. Aš manau, kad e, naujos e, prietaikos e, šio e, daiktų interneto bus vystomos tinkamai, todėl aš man, norėčiau, kad vis dėlto daiktų internetas būtų užtikrintas e, teisinė struktūra ir kad investicijos į daiktų internetą būtų skatinamos. Daiktų internetas tai yra didelis ek ekonominis šansas mums. Mes galime pagerinti gamybos procesus, energijos suvartojimą. Tai yra svarbu naujoms darbo vietoms, naujoms paslaugoms Europoje. Ir mes nu, norėtume būti lyderiai šioje srityje. Todėl šioje srityje turėtų būti e, vykdoma daugiau bandomųjų projektų, daugiau tyrimų. Ir aš raginu komisiją kad ši programa, septintojo bendro, e, pagrindų e, mokslinio tyrimų programoje būtų skatinama ir taptų mūsų prioritetu. Vystantis internetui e, bus svarbus ir miestų vaidmuo, visuomenės reikalams bus panaudojamas ir daiktų internetas, pavyzdžiui, komunaliniams paslaugoms, išvežant šiukšlės arba miestų transportui. E, žalioji, e, e, žalios technologijos, aplinkosauga bus skatinama daiktų internetu. Tačiau šie, ši pažanga reiškia ir tai, kad reikia iš pradžių išleisti ir atitinkamus teisės aktus. Todėl komisija turėtų dar šiais metais pateikti komunikatą, kurio būtų nustatoma žmonių asmeninių duomenų apsauga interneto erdvėje. Ir e, labai svarbu, kad Europa imtųsi lyderės vaidmens šioje srityje iki, ir iki šių metų pabaigos turėtų būti nu, komisijos nustatytas e, tam tikras terminų planas, kad e, mes šioje srityje imtumės ryštingesnių veiksmų. Daiktų internetas tai yra puikiausia galimybė ES ekonomikai vystytis. Ir jeigu mes e, norime toliau išlikti lyderiais pasaulinių lygių, yra labai svarbu, kad e, visi vartotojai pasitikėtų daiktų internetu. Visos teisės turi būti apsaugomas. Todėl aš savo pranešimu, aš norėčiau atkreipti dėmesį į šias, visas šias pasakmes, kurios yra svarbios vartotojams ir interneto naudotojams. Todėl aš e, laukiu jūsų nuomonės ir kokias rekomendacijas pateiksite. Herzlichen Dank. Ačiū. Pirmiausia, e, norėčiau e, ponui Krišui perduoti žodį. Jums sutikime žodis. Ačiū. E, ponios ir ponai, ačiū už teiktą galimybę šiandien pasisakyti jūsų akivaizdoje. Aš esu Andrėjas Kriš. Aš esu iš e, Europos e, duomenų apsaugos organizacijos. Mūsų organizacija buvo kurta 2002 metais. Mes turime 27 narės organizacijas iš 17 Europos valstybių. Nuo 2003 metų mes išleidžiame E, naujienlaiškį Edri Gram ir ten e, kalbama apie duomenų apsaugą e, skaitmeninių laikotarpių ir apie daiktų internetą. Pirmiausia, daiktų internetas tai yra tinklas, kai sujungiame tarpusavį įvai, įvairius daiktai. Tai knygos, elektros prietaisai, maisto produktai, automobiliai, Tai būtent tai yra daiktai, kurie atkreipia dėmesį į aplinkos pokyčius, jie yra integruoti į tam tikras sudėtingas sistemas, pavyzdžiui, e, skirtų stebėti sveikatai arba į sumanės transporto sistemas, kur kontroliuojamas e, transporto judėjimas, jisai valdomas. Be to, dar kalbama ir apie vertinimą ir matavimą matuojamas e, energijos suvartojimas, e, kiek elektros energijos suvartojama. Daiktų internetas iš esmės nėra sujungtas su tuo internetu, kurį mes dabar įsivaizduojame. Čia gali būti vietos sistemos, pavyzdžiui, nedidelės, nedideli tinklai, kad ir, pavyzdžiui, čia šiuose rūmuose. E, tačiau jie gali tie vietos tinklai susiekti ir su internetu. Tai daiktų internete e, bus sukurtos tam tikros salelės, kurios e, naudos tam tikras interneto e, prietaikas ir galės kontaktuoti tarpusavę bei su internetu. Jos bus susijusios tarpusavėje. Daiktų internetas gali būti integruotas į dabartinės infrastruktūros, pavyzdžiui, pastatų priežiūros sistemas arba į transporto sistemas, greitkelių sistemas. Toks pavyzdys e, transporto sistemos e, yra pavaizduotas, pavyzdžiui, šitame paveikslėlėje, kurį aš pasiskolinau iš e, atinkamos organizacijos. Čia gali būti sukūriamas tam tikras bevėlis tinklas, informuojama apie viešojo transporto judėjimą, apie, apie parkavimo vietas, E, pavyzdžiui, informuojama, kada atvyksta kitas autobusas. Yra taip pat galimybė sukurti tam tikras e, saugumo sistemas gatvėse, pavyzdžiui, pavojingose vietose, per, informuojama, kad ta vieta pavojinga. Ir galima taip pat planuoti savo maršrutą. Toliau gali būti sukuriama tokia sistema, kad e, automobiliai komunikuotų tarpusavyje ir ten tada perduodama informacija, e, ar yra, pavyzdžiui, spūstys gatvėse ir e, ar kyla pavojai kokie priekyje, kad būtų galima išvengti tam tikrų pavojų. Čia iš esmės yra įvairios sistemos, kurios tarpusavyje saveikauja Yra ir tam tikri objektai, kurie savaikauja tarpusavyje, kaip navigacijos sistemos, informacijos sistemos, pavyzdžiui, e, viešojo transporto sistemose e, arba transporto priemonės gali tarpusavėje komunikuoti. Tai būtent, kad būtų sukūrimas bendras tinklas ir pagerėtų transporto infrastruktūra. Tai yra tik vienas pavyzdys, kaip galima panaudoti daiktų internetą. Toliau yra e, tam, tam tikri e, energetikos tinklai, kurie taip pat sumaniai gali reaguoti energijos poreikį. Taip pat yra keli svarbus klausimai susijęs su daiktų internetu, kuriuos reiktų išspręsti. Pirmiausia, e, šios sistemos turi surinkti daugybę duomenų, juos įvertinti, kad e, būtų sukurta nauja informacija iš tų duomenų, kurią mes galėtume e, vėliau panaudoti ir veiksmingiau dirbti ir geriau tvarkyti savo gyvenimą. Tai yra didžiuliai duomenų kiekiai, kurie yra renkami ir apdorojami. Čia tai yra įvairios sistemos. Tai nėra viena didelė sistema. Yra e, daugia, daugybė mažyčių sistemų, kurios renka duomenis ir bendradarbiavo tarpusavyje. Uh, Pavyzdžiui, stovėjimo vieta, e, komunikavimo duomenys, pavyzdžiui, e, jautrus duomenys taip pat renkami sveikatos apsaugos sistemoje apie sveikatą. Tada kyla klausimas, taigi, koks yra teisinis pagrindas šiam sistemoms vystyti. Iš esmės, e, duomenų apsaugos sistemoje mes turime tris galimybės sukurti teisinę sistemą dėl duomenų apdorojimo. Vienas dalykas tai yra įstatymo pagrindas, Kitas dalykas tai yra e, sutartis tarp e, asmens ir duomenų, duomenys apdorojančios sistemos. Ir trečia galimybė yra e, savanoriškas sutikimas atitinkamos mens, kad jo duomenys būtų apdorojami. Tai yra tokios sistemos, kurios, e, e, kurias sunku atpažinti. Jos dirba kažkur nematomos ir apdoroja mūsų duomenys. Ir mes nelabai turime kontakto su jomis. E, ir todėl turi visi šių sistemų operatoriai bendradarbiauti tarpusavėje. Tam reikia tinkamo pagrindo. Kokia informacija turi būti apdoro, apdorojama ir kokiu teisės aktu remiantis. Nes duomenų apdorojama labai daug. Ir gali būti, kad gali, e, galima jais piknaudžiauti. Kitas dalykas kas yra e, duomenų apdorotojas ir kokia institucija atsakinga už duomenų apdorojimą. Apdorojant duomenis, kalbama apie e, asmenį, kurio duomenys apdorojami ir ta organizacija, kuri apdoroja duomenys. Bet yra ir trečia institucija, kuri prižiūri visą šį e, procesą. Taigi dabar asmuo turėtų gauti informaciją, kokie jo duomenys apdorojami, kokie renkami, E, kurie yra siunčiami ir kas su jais daroma. Todėl būtina žinoti, e, kas yra atsakinga institucija, kuriai siunčiami šie duomenys, į kurią aš galėčiau kreiptis, jeigu norėčiau apginti savo teisės. Į šį punktą reikia atkreipti didžiausią dėmesį, nes e, šios sistemos, kaip jau sakiau, iš tikrųjų jos dirba mums nematomai. Jos nėra apčiuopiamos taip lengvai. Todėl E, asmenys e, turi turėti galimybę kontroliuoti savo duomenis. Vadinasi, jie turi kontroliuoti, kur jie patenka, tie duomenis, e, kaip jie apsaugomi. Jie turi galimybę atsijungti nuo sistemos. Todėl mums būtina minimalizuoti apdorojimų duomenų kiekį ir apriboti tikslus, dėl kurių yra apdorojami šie duomenys. Tam reikia geriau įgyvendinti dabartinius duomenų apsaugos e, teisės aktus. Tam reikia, žinoma, e, pakankamo finansavimo, e, atitinkamo kiekio personalo. Be to mokyklose, universitetuose reikia labiau šviesti žmonės apie jų duomenų apsaugą. Ir man atrodo, kad Europos parlamentas čia turėtų imtis e, didesnio vaidmens, kad būtų suderinta duomenų e, apsaugos sistema, teisės aktai visoje Europoje, kad būtų galima keistis e, šiais duomenimis ir būtų užtikrinamas griežtas duomenų apsaugos lygis. Kad nebūtų renkama per daug duomenų ir nebūtų jais piknaudžiaujama. O tam reikia tam tikrų standartų šiam globaliam pasaulyje. Ir čia, man, man atrodo, Europos parlamento užduotis būtų tokia. Uh, Kitas dalykas e, yra daugybė duomenų apdorojimo sistemų e, daiktų internete. Ir asmenys turėtų galėti kontroliuoti šias sistemas. E, ten būtų šiuose sistemuose įmontuoti tam tikri saugikliai, kurie padėtų apsaugoti asmens duomenis ir padėtų kontrolės institucijoms veikti. Ir e, aš, kaip žinau, komisijos e, duomenų apsaugos darbo grupė jau dirba šio klausimu. Norėčiau padėkoti. Ir toliau kalbės panas Milošas Svoboda. Jisai pasisakys kaip ekspertas. Going on with the presentation. Can you be disconnected? Dar kelios minutės, techninės problemos iškyla. Okay. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pateikti trumpą apžvalgą susijusią su radio dažnio atpažinimo tema ir su atpažinimu. Jūs jau pastebėjote, kad e, dabar vis svarbesnis klausimas e, kaip turėtų įvairūs prietaisai komunikuoti tarpusavyje e, ir apskritai pasaulyje 5 milijardai žmonių turėtų būti identifikuojami jų verslo veiklos darbo procesuose. Todėl yra tam tikros sumanios sistemos, kurios yra tarpusavėje sujungtos tinklų, jos komunikuoja tarpusavėje. Ir jeigu pažvelgėme į sumaniosius tinklus, tada akivaizdu, kad ši komunikacija turėtų būti susijusi ir užtikrinta mūsų infrastruktūra. Ir reikia taip pat užtikrinti, kad šią komunikaciją žmonės pasitikėtų. ir kad ji būtų naudojama tinkamai. O ką, ko tam reikia? Atsiprašau, tai ne tas pranešimas, kaip matau. The first slide is, ist, ist fast die gleiche gewesen. Also was wir brauchen ist. Taigi, grįžtu prie pranešimo. Ko mums reikia? Mums reikia tam tikro saugumo, ne tik apsaugos. Ir kad, ir kad tą užtikrintume, mums reikia integralumo, e, turi būti taip pat atsekamumas užtikrintas ir identifikavimas. Ir dar norėčiau pabrėžti dar e, vieną punktą, kuris labai yra svarbus. Jeigu mes norime, ką nors dabar uh, autentifikuoti, identifikuoti, tai turime atpažinti. Tačiau jokių būdų negalima pasakyti, kad mes atpažįstame tikrai originalą. Kad įrodytume, kad tai yra tikras originalas, mes turime autentifikuoti objektą. Tai yra tikras iššūkis. Nes turime 50 milijardų sistemų, jos turi komunikuoti tarpusavyje ir turime užtikrinti, kad bus nustatytas tikrasis originalas. Tai būtent jos turi naudotis tam, tikra, tam tikrais bendrais standartais. Šiandien aš galiu paimti, pavyzdžiui, radio dažnio atpažinimo e, lustą ir panaudoti jį logistikoje ir e, identifikuoti tam tikrą produktą. Tačiau kyla klausimas, ar aš galiu pasitikėti tuo atpažinimu? Ar galiu įrodyti, kad tai yra tas produktas. Ir tuomet mes galime pažiūrėti, kaip e, šitas lustas veikia. Yra tam tikras skaitytuvas, kuris e, e, paklausia lusto identifikavimo numerio, jisai siunčia šitą numerį ir tada gali užtikrinti šis lustas, ar tai yra tas produktas ar kitas. O autentifikavimas kas yra? Tai yra nelabai patikima sistema, nes e, yra tam tikras antrasis skaitytuvas, kuris e, kopijuoja e, duomenys iš lūsto. Ir šią informaciją persiunčia į kitą antrąjį lūstą. Ir taip yra klonuojami radio dažnio atpažinimo lūstai. Tai yra labai paprastas procesas, todėl e, įprastas lūstas negali užtikrinti tinkamo autentifikavimo. Mes ekspertai tai žinome, tačiau, kaip pasakyta, radio dažnio atpažinimo lūstas iš tikrųjų yra tik tai tam tikras e, atminties renginys. Ir jūs galite įrašyti informaciją, pagal kurią vėliau bus atpažįstamas produktas. E, tam reikia tam tikro šifravimo, proceso. Ir čia e, galite čia patys e, sužinoti, pavyzdžiui, e, jūsų kompiuteris pareikalauja tam tikrų slaptažodžio, jūs įrašote tą slaptažodį ir prisiregistruojate tinkle. Tai yra simetrinė šifravimo sistema, simetrinis autentifikavimas, jums yra jisai pažįstamas. Tačiau praktikoje susidurime su tam tikromis problemomis. Jeigu mes norime įgalinti daugybę žmonių identifikuotis, tada tai reiškia, kad tie slaptieji duomenys turėtų būti skaitytuvuose. Ir žinoma, e, programišiai gali pamatyti prasibrauti tos skaitytuvus ir gauti tam tikrus asmeninius duomenys ir gali gauti ir e, prieigą prie tam tikrų paslapčių, kuriomis keičiasi tie asmenys. Vadinasi, jie neteisėtai gali perkelti šitą informaciją į kitą lūstą. Tai šitas, e, e, šita simetrinė šifravimo sistema viena vertus yra labai saugi, tačiau nelabai tinka praktikoje. Nes galiausiai kiekvienas skaitytuvas turi būti fiziškai apsaugotas, turi būti pasirūpinta, kad paslaptis E, būtų perkeliamos į skaitytuvą, slapti duomenys tiksliau, o e, to nelabai įmanoma praktiškoje. Tiesiog tų skaitytuvų yra per daug. E, dabar perėsiu prie problemos, kurie ir ekspertams yra nelabai suprantama. Tai yra, tai yra asimetrinis modelis. Jisai pasižymė tam tikrais privalumais palyginti su, su kitais procesais. Visas procesas atrodo taip. Jūs savo e, paslaptyje, jūs, atsiprašau, savo kompiuterėje neturite jokių slaptų duomenų. Jūs turite tam tikrą viešą raktą. Jūs užduodate klausimą, pavyzdžiui, lustui, bet kokį klausimą, e, į kurį jis negali atsakyti. Tačiau e, gali atsakyti tik tokiu atveju, jeigu tam luste yra slapti duomenys. Ir šitą šitas ratinio dažnio atpažinimo e, lustas, jisai šitą e, e, klausimą užduoda, perdoda kompiuteriui, jisai gauna tam tikrą informaciją iš kompiuterio, patvirtina ją, nes lūtas pats, iš esmės jisai nevertina tos informacijos ir negali atsakyti į jūsų klausimą. Ir tada galima įsitikinti, ar atsakymas yra teisingas. Asimetrinio šifravimo sistemos e, privalumas yra tas, kad e, skaitytuve nereikia jokių slaptų duomenų kaupti. Ir komunikacija, nors gali būti ir atsekama, tačiau programišiai iš tos informacijos negalės gauti jokios informacijos, nes iš principo jūs užduodate klausimą. Tačiau e, atsakymas yra e, užduodamas, ir atsakymą nėra slaptos informacijos, bet e, ten duodama nuoroda į tą slaptą informaciją. Ir jeigu jūs netgi išgirstate tą atsakymą, tada e, skaitytuvas vis tiek naują klausimą užduoda kitų atveju. Yra e, daugybė galimybių, keli šimtai užduoti tokius klausimus tos tiek ir praktiškai beribis. Beribės yra galimybės užduoti tos klausimus. Todėl e, jūsų kompiuterė nereikia saugoti jokios latos informacijos. Ir jūsų komunikacija negali būti atsekama. Negali būti ją. Jūsų kompiuterį įsibraunama ir sužinoma ta informacija. Tai yra asimetrinis modelis. Ir mūsų požiūriu tai yra toks modelis, kuriuo galima apsaugoti radio dažnio atpažinimo lustus. Nes e, ateityje e, bet kuris žmogus, kuris turės tokį skaitytuvą, galės galės sužinoti, ar e, lustas yra autentiškas, originalus, susijęs su originaliu produktu ar ne. Saugumas slypi tame, kad e, e, kad informacija yra slepiama ne pačiame lūste. Ir jeigu jūs norite gauti tą informaciją, tada beveik pusę milijono eurų jums kainuos toks bandymas. Jūs e, žinote, žinoma, galite įsibrauti į vieną skaitytuvą, tačiau kiti skaitytuvai liks saugus nes kiekvienam e, skaitytuvui vis naudojami vis kiti klausimai, vis kitokios informacinės sistemos. Taigi, e, aš manau, kad ateityje autentifikavimas vyks e, paprastai ir nebrangiai. <clears throat> Tačiau kyla klausimas, ar toks lūstas jau sukurtas. Radio dažnai atpažinimo lūstas, kaip galvanius lūstas, jisai E, jau egzistuoja, jį galima nusipirkti. E, jisai egzistuoja kaip prototipas, tačiau dar negaminamas seriniu būdu. Tai, tai yra susijęs su tuo, e, kad šiandien visi, kas autentifikuoja informaciją arba, arba produktus, dažniausiai nesirūpina ar e, iš tikrųjų tas produktas yra originalus, e, apie kurį informaciją gauname. Nes tiesiog procesas yra per brangus. Daugumai tai nerūpi. Ir aš manau, kad toje vietoje turėtų būti tam tikros e, saugos sistemos sukurtos. E, sukurtos nebrangios technologijos, E, ir su, su, jie, jos turėtų būti susijęma su tam tikrais teisės aktais, kad ateityje kiekvienas asmuo galėtų įrodyti, ar, pavyzdžiui, vaistas yra originalus ar ne. E, čia e, aš norėčiau paprašyti jūsų ir atinkamų institucijų parengti tokius teisės aktus. Ačiū už Jūsų informaciją. Dabar noriu pasakyti keli kolegos, keli lambos. Yra pirmasis, tai yra šėlinis pranešėjas. Jums tikėjim žodis. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad suteikėt žodį. Taip anksti, nes vėliau aš turėsiu išvykti į kitą komitetą. Iš karto atsiprašau visų kolegų. Noriu padėkoti pranešėjui už labai glaustą pranešimą, tačiau jame yra viskas, kas turi būti. Mes pritarėme tai nuomoniai, kad RDA technologijos tikrai yra reikalingos, kad jos gali padėti kurti e, geriau išteklius naudojančią ekonomiką, ypač tikimo E, srityje, taip pat padėti gali kovoti su klastojimu, padirbinėjimu, taip pat tai gali padidinti mūsų visuomenės pajėgumus e, geriau gyventi, tvarkyti situaciją, bet pagrindinis klausimas yra, ar mūsų piliečiai pasitikės tokiom sistemom. Kaip sakė pranešėjas, tai yra gan diskretiškos technologijos, Ir galbūt žmonėm kils baime, kad yra tas didysis brolis, kuris stebi juos nuolatos. Vienai par kitaip reikėtų uh, į šį klausimą žiūrėti kaip į būtiną klausimą, kuris anksčiau ar vėliau turės būti sprendžiamas. Jei pateiksime pakeitimų šiam pranešimui, tai tie pakeitimai nebus esminiai ir mes suprantame, kad reikia saveikumą gerinti ir man atrodo, kad šioje srityje standartinės institucijos, atsakingos institucijos ir taip jau gerai veikia. Jei norime skatinti technologijų dėgymą, tai reikia nepamiršti privatumo, tačiau tuo pat metu nepamiršti ir standartų. Ir būtent tai svarbu, kad visi galėtų naudotis technologijomis. Tad iš esmės mes remiame šį pranešimą. Na, o jei teiksime dar kažkokių pasiūlymų dėl pakeitimų, tai jie, kaip sakiau, nebus esminiai. Dėkuoju, ponia Kolovska. Atsiprašau, ponia Dubinska. So, ja jestem e, shadow reporterem. A, ačiū, aš esu šešėlinė pranešėja dėl šios informacijos ir dėl šio pranešimo. Aš norėčiau nuoširdžiai padėkoti Jums už Jūsų milžinišką darbą, kurį Jūs nuveikite sukaupdama visą šią informaciją. Tačiau e, man kyla kai kurių asmenių problemų susijusių šią temą. Pirmiausia, man atrodo, ir jau buvo sakyta, čia sakė mūsų ekspertai, kad e, daiktų internetas e, tai yra ne tik tai technologinė plėtra. Daiktų internete daiktai kompiuteriai yra kaip pasakė komisija savo informacijoje, yra nauja paradigma. Ir jūs susijęte šį daiktų internetą su, su mūsų visuomenės e, kultūriniais pokyčiais ir, ir turės didžiulį poveikį civilizacijai. Nors komisija taip teigia savo informacijoje, čia mes kalbame apie toli siekiančias e, pasiekmes, kalbant ir apie kultūrą. E, čia mes sukupėme dėmesį į technologijas, e, priva, privačią sferą ir tam tikras rytis, kuriuose būtų padaroma žala. Mano pakeitimuose yra didžiausias dėmesys atkreipiamas į tai, ko, ko aš pasigendu jūsų pranešime. Tai būtent į, į, pas, į pasiekmes visuomeniai, kultūrai, kai tik tai bus sukurtas šis daiktų internetas. Antras dalykas, kurio man trūksta, aš manau, kad e, komisijos informacija ir pranešimas teigia labai optimistinius dalykus. Manau, kad e, daiktų internetas e, darys teigiamą poveikį sveikatai, transportui ir kitoms rytims. Tačiau mes nepagalvojame apie neigiamas daiktų interneto pasiekmes, o apie jas reiktų pagalvoti. Nes e, dar šiandien galima išvengti būsimos žalos ateityje. Čia aš turiu omenyje e, poveikį kultūrai, visuomeniai, E, šiandien Europoje, įvairiose Europos valstybėse, e, regionuose įvairius skirtingas požiūris yra taikomas dėl e, skaitmės darbo atvarkės taikymo, dėl galimybės naudotis kompiuteriais. Ir šie skirtumai yra labai ryškus Europoje. Taip pat didžiuliai skirtumai yra kalbant apie gebėjimus tam tikrų asmenų, pavyzdžiui, senesnių asmenų, kurie yra, pavyzdžiui, neįgalus arba kurie neturi tam tikro išsilavinimo ir, ir kurie negali tinkamai naudotis kompiuteriais. O daiktų internetas yra toks sudėtingas tinklas, kad e, šita praraja tarp išsivysiusių šalių ir neišsivysiusių tik labai pagilės. Todėl mes turime labai greitai pagalvoti, ką turėtume kuo greičiau nuveikti ir mes turėtume paraginti komisiją paruošti tuos regionus, tas šalis, e, kad e, tie skirtumai tarp gebėjimo naudotis internetiniu ryšiu nebūtų per daug dideli. Nes e, daiktų internetas kai kuriuose valstybėse bus įgyvendintas labai greitai, o kitose šalyse dėl įvairių priežasčių pakankamai lietai. Dėl to aš manau, kad visuomeniai daiktų internetas ir pasirinkimas jam yra labai svarbus. Kitas dalykas yra švietimas. Aš manau, kad e, pranešime ir komisijos informacijoje yra pernelik mažai dėmesio skiriama e, švietimui, kaip ponia Kastilijo pasakė, tai turi būti šviet, būtinybė šviesti žmonės, kad e, jie pasirenktų naujiems iššūkiams. Ir to aš pasigėdau pranešime. Ir aš labai stengsiuosi pateikti atitinkamus pakeitimus. Trečias dalykas Mes tikriausiai per mažai kalbame apie e, galimas klaidas arba piknaudžiavimą. Jeigu tinklas yra labai sudėtingas, tada bet kokia net ir mažiausia klaida potencialiai gali sukelti nenumatomas, neapskaičiuojamas pasakmes visuomenėje. Jeigu mes galėtume iš anksto numatyti tokias klaidas arba bent jau bandyti jų išvengti, tai gal jų pasiekmes būtų mažesnės. Todėl mes turėtume atkreipti didesnį dėmesį į tam tikrą klaidų prevenciją ir švietimo skatinimą. Todėl mes e, norėtume paprašyti e, komisijos, kad jį parengtų tam tikrus veiksmų planus, kurie paruoštų mus įgyveninti daiktų internetą. Kai, kad mes būtume jau pasirengę, kai e, šitas e, civilizacijai iššūkis bus jau įgyvendintas. Dar kitas dalykas yra, tai mes turime e, išplėsti gal tas pranešimo sritis, kurias susijęs su asmens duomenų apsauga. Čia kalbame E, ne tik apie asmens duomenų apsaugą, bet ir apie visos šios sistemos funkcionavimo apsaugą. Turi būti apsaugotas tam tikros laisvės, pavyzdžiui, teisė pasitraukti iš šio tinklo, nedalyvauti tinkle. Čia e, mes turime kalbėti ne tik tai apie asmens duomenų apsaugą, bet ir apie kitų vertybių apsaugą. Mm. Ačiū panas Kosnovskis kaip e, šešėlinis pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, taip pat esu e, šešėlinis pranešėjas iš ICR ir norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjai už jos tikrai puikų pranešimą. Aš manau, kad šis pranešimas yra pateiktas kaip tik tinkamiausių laikų ir jisai signalizuoja mums, kada mes turėtume pradėti diskusijas dėl šio naujo reiškinio, kuris e, dabar bus įgyvenimas e, pasitelkiant naujas technologijas. Tai būtent a, bus sukūriamas tinklas, e, kuris susijęs įvairius objektus. Kaip jau minėta ir kaip jau kalbėjo ankstesni pranešėjai, aš manau, kad reikia išlaikyti tam tikrą pusiausvyrą tarp apsaugos užtikrinamos teisės aktais ir asmens duomenų apsaugos. O antra vertus, mes neturėtume priimti per daug teisės aktų, kurie e, trukdytų toliau plėtotis šioms technologijoms. Mes e, taip pat e, turėtume atkreipti dėmesį į tai, kad e, nebūtų trikdomas asmens integralumas. Ir kad e, duomenų apsaugai nekiltų pavojus. E, o tai visai įmanoma, kai yra aukštos technologijos, tai galima lengvai įsibrauti į asmens sferą ir pasinaudoti asmens duomenimis. Todėl aš norėčiau atkreipdėmėsi tai, kad mes nekurtume naujo didžiojo brolio, kad visuotinės stebėjimo ir sėkimo sistemos. Kad, pavyzdžiui, nebūtų taip, kad visi žmonės ausyje nešiotų radio dažnio atpažinimo lustą. Mūsų e, pastabos bus e, susijusios tik tai su objektyviaja pusė. Tai būtent, kad mes neturėtume per daug priimti teisės aktų ir nes, nesutrukdytume plėtoti šiai įdomiai technologijai. Tačiau antra vertus, mes nenorėtume uh, kad e, šis procesas e, patrauktų į, ne į tą pusę, į klaidingą pusę, kaip jau minėjo mano e, kolegė ankstesnė kalbėtoja. Ir ačiū už įdomų pranešimą. Toliau, ponas Enčiau. Președinte, în primul rând vreau să mulțumesc doamnei. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų nuveiktą darbą rengiant šį pranešimą. Taip pat dėkoju ir abiem ekspertam. Jie, mano nuomonė, per savo pasisakymus sugebėjo atsakyti į kai kuriuos klausimus, į tuos klausimus, kuriuos mes ketinome jiems užduoti. Daiktų internetas be abejo yra labai būtinas dalykas, būtina koncepcija ateities pasauliui, tačiau taip pat reikia užtikrinti, kad būtų sukurtos visos būtinos technologijos, kad galėtumėm pasinaudoti šiuo fenomenu. Taip pat reikėtų gerai suprasti ir nepamiršti štai ko. Jei norime išsilaikyti prieš tarptautinę konkurenciją, turime šį planą dėl šio internetu įgyvendinti kiek galima greičiau, nes kitaip liksime už nugarį. Kaip sakė pranešėja ir kaip pakartojo po to kalbėję keli kolegos, taip, ši nauja technologija turi ir tam tikrų neigiamų atspalvių, tam tikrų galimų neigiamų pasiekmių. E, Buvo sakoma, kad radio dažnio atpažinimo technologija pati savaime nėra grėsminga. Vis dėlto mes jau iš patirties žinome, kad bet kokia technologija, kuri skirta mus apsaugoti, gali gali nukentėti nuo piknaudžiavimo. Kažkam gali kilti noras jie piknaudžiauti, jie pasinaudoti ir nežinome, kokiu tikslu jie gali siekti. Tad komisija turi išlaikyti budrumą ir užtikrinti, kad nebūtų pažeista visų vartotojų teisė į privatumą. Komisija turės nuolat palaikyti glaudžius santykius su duomenų apsaugos darbo grupe, turės nuolat su jais konsultuotis, kartoju nuolat, o ne tik tuo met, kai tai būtina. Kalbame apie įrenginius, apie technologijas, kurios perdoda įvairiausius duomenys, perdoda aprašymus tam tikrų daiktų ir iš esmės tai reiškia, kad bet kuriuo metu gali būti perdoma, perduodama informacija apie tam tikrą asmenį, jo tapatybę, jo buvimo vietą ir taip toliau. Tad tai tikrai kišis į konkretaus asmens gyvenimą. Tai gali būti pavojinga. Taigi, man atrodo, kad be teisės atsijungti nuo sistemos reikėtų nepamiršti ir dar vieno dalyko. Visi įrenginiai turi e, būti integruojami tik tuo atveju, kai to paprašo konkretus asmuo, o ne bendraja tvarka. Kalbu apie automobilius, kompiuterius ir taip toliau. Tad taip šios technologijos yra ateities dalykas, tačiau tai, kaip jos vystysis, priklausys jau nuo to, kokius sprendimus priimsime šiandien.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 Šis mūsų komiteto posėdis yra labai svarbus ir mes aptarėme ypatingai svarbę temą. Tokia pat svarbi tema bus ir aštuntas darbo atvarkės punktas, prie kurio kalbėsime apie interneto valdymą. Taip pat nereikėtų pamiršti ir pono Rubik pranešimo dėl intelektinės nuosavybės. Dėkoju pranešėjai už parengtą dokumentą, taip pat dėkoju abiem ekspertam, kurie tikrai padėjo man geriau suprasti daugelį dalykų, daugelį dalykų, kurie man iki šiol buvo neaiškus. Pirmininkė, kai kurie žmonės sako, kad, na, yra toks posakis, kad, na, jei jau pasikviesi šetoną arba velnį į savo namus, tai jau tada turėsi šokti pagal jo dudelę. Man atrodo, kad panašus pavojus kyla ir dėl technologijų. Iki šiol daiktų internetas buvo lik ir laikomas tam tikru, na, tam tikra sumane aplinka arba e, atmosfera, o dabar matome, kad viskas pradeda keistis ir viskas pradeda labiau artėti prie privataus mūsų gyvenimo, prie privataus piliečių gyvenimo. Ir manau, kad ateityje tai gali įtakoti ir tai, kaip atrodys mūsų visuomenės struktūra. Ir būtent dabar norėčiau prisiminti Orvelą, rašytoją Orvelą, kuris taip pat uh, kitą rašytoją, kuris e, prieš, dar prieš 20 metų parašė kelias knygas šiom temom. Aš asmeniškai taip pat domiuosi technologijom, komunikacijom ir todėl aš labai dažnai kritiškai vertinu įvairiausias pastabas dėl technologijų ir privataus gyvenimo e, santykio, dėl naujų politinių sistemų sukūrimo. Ir turiu pasakyti štai ką, kad vienai par kitai politinė sistema keičiasi, vyriausybės keičiasi, na, o technologijos išlieka. Ir technologijos visuomet priklauso nuo to, kaip jas naudosite. Pažvelkime į tolimuosius rytus ten dirbantys mokslininkai keičia savo nuomonę priklausomai nuo to, kiek pinigų jiems sumoka jų vyriausybės. Bet matome, kad tai vyksta, tai yra realybė, nors mums, vakarų šalims, tai yra protų nesuvokiama. Na, o mes savo ruoštų pasuose turime įmontuotus lustus, naudojame technologijas. Ir todėl, kai kalbame apie privataus gyvenimo apsaugą, turėtumėm nepamiršti, kad tos šalis, kur jau naudojami lustai pasuose, tos šalis, jų atitinkamos struktūros tikrai turi daug informacijos apie savo piliečius. Jie surenka daug informacijos, o patys piliečiai net ne visuomet ir žino, kokia informacija apie juos yra įrašyta tuose lustuose. Pranešėja daug dėmesio savo dokumente skiria ekonominiams interneto aspektams, daug apie tai kalbėjo. Tačiau man atrodo, kad pranešime yra nepaminėta labai daug svarbių dalykų, ypač antrame punkte. Ten kalbama apie tai, kokį dėmesį komisija turėtų skirti privačiam piliečių gyvenimų ir kiek jų gyvenimus įtakos daiktų internetas. Na, man asmeniškai atrodo, kad komisija iš vis nesidomi šiuo klausimu ir kad labai dažnai apskritai pamiršta piliečių privatumo klausimą technologijų kontekste. Bet, kaip sakiau, viskas susiveda į valdymą, į tai, kaip yra sudaryta, kaip yra valdoma visuomenė ir būtent e, tai yra labai svarbu, kai kalbam apie tą aplinkos sumanumą, Ir, kaip jau sakiau, labai svarbu nepamiršti geros struktūros privačiam visuomenės gyvenimui, nes technologijos vis tiek judės į priekį, jų mes nesustabdysime. Tačiau jei turėsime gerą tvirtą struktūrą, turėsime tam tikrus saugiklius privačiam visuomenės gyvenimui apsaugoti nuo galimų technologinių grėsmių. Pone Kastiljo. Dėkuoju, pirmininkė, labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už pristatytą pranešimą. Manau, kad jis labai platus ir jame paliesti visi esminiai dalykai. Taip pat esu dėkinga svečiams, nes jie labai profesionaliai papasakoja mums apie daiktų interneto svarbiausius dalykus. Porą minčių. E, manau, kad pranešėja atsižvelgs į tuos dalykus. Ir štai ką aš noriu pasiūlyti. Tokie trumpi punkteliai. Pirmiausia, manau, kad pranešimą reikia susijęti su bendraja skaitmeninė strategija. Mes e, ją, ją nagrinėjame ne tik parlamente, bet ir e, visos institucijos e, daro tai. E, taip pat e, yra kitų klausimų, dėl kurių balsuosime rytoj. Pranešėja pateiks dar balandį e, pasiūlymą dėl skaitmeninės darbotvarkės ir taryba svarstys šį klausimą. Taigi reikėtų savo darbuose atsižvelgti į šios faktus. Kitas dalykas, reikėtų kalbėti apie e, paramą komisijos ketinimams toliau stebėti ir vertinti poreikį dėl tolesnio spektro suderinimo ir e, konkrečiai tai siejasi su daiktų internetu tam tikrą prasme. Man atrodo, kad kaip be būtų, turime pabrėžti konkrečius dalykus. Turime kaip galima greičiau perkelti visas pagrindų direktyvos dėl spektro arba e, dažnių nuostatas. E, Tai yra susijęs su visų priemonių paketu. Taigi pirmiausia, turime užtikrinti e, minėtos direktyvos turinio perkelimą. Taip pat svarbu yra nepamiršti kito dalyko. Tikriausia, turėtume kalbėti apie tai, kad reikia užtikrinti privatumo taisyklės ir duomenų apsaugos taisyklės, jos turi būti sugriežtintos. Jeigu kalbėsime apie duomenų apsaugos direktyvos pataisas, tai e, turėtų būti susijęta ir su skaitmeninė direktyva. Reikia apie tai aiškiai pasakyti. Dar vienas dalykas, mums reikia išlaikyti finansavimo priemonės pagal septintąją pagrindų programą. Pranešiai galiu pasakyti štai ką. Mums nereikia, kad viskas tęsiusi taip, kaip buvo, bet reikia konkrečių pastangų, kad užtikrintume, jog informacijos ir technologijų projektai, turintys poveikio įvairiems sektoriams, dabar net ir visai visuomeniai, taip pat ir ūkiui, reikia, kad tie projektai nebūtų įgyvendami kaip anksčiau. Mes turime padvigubinti savo pastangas. Taigi, kai žiūrime į skaitmeninę darbuotvarkę, pamatysime, kad yra nemažai pasiūlymų padidinti finansavimą informacijos ir komunikacijų technologijų plėtojimui pagal pagrindų programą. Taip pat išiškėjo gyventant šią programą biurokratinių problemų. Smulkus ir vidutinis verslas dažnai patiria sunkumų, reikia į tai pasižiūrėti. Dar vienas dalykas. Man regis būtų visai prasminga kalbėti apie tai. Minimi pranešimo projekte miestai. tai yra aplinka, užtikrinti aplinką, kuris vaidins lemiamą vaidmenį. Bet kaip, kad e, sprendžiame klausimus skaitmenės darbotvarkės ir kitose pranešimuose, e, skaitmenės plėtotės postumio nuosavybės klausimas neapibrieštas. Kalbam apie įvairias taisyklės, veiksmus. Man atrodo, kad reikėtų nuosavybės, taip vadinamos klausimą, priskirti ne tik miestams, reikia kalbėti plačiau e, nacionaliniams, reikia kalbėti čia apie e, nacionalinę valdžią, vietos valdžią, įvairias e, toms valdžioms priklausančias institucijas. Visi suinteresuoti asmenys turi būti įtraukti. Jeigu norime suteikti postumį, tai turime įtraukti visus sektorius, kurie gali suvaidinti savo vaidmenį. Taigi, man atrodo, būtų svarbu kalbėti apie šios dalykus, ne tik kalbėti apie miestus. Taigi tiek. Dar kartą dėkoju pranešėjai. Ir dirbkime toliau. Ponas Sodį. Dėkoju, ponas pirmininkė, savo ruoštų norėčiau padėkoti pranešėjai ir frakcijų šešėliniams pranešėjams, taip pat specialistams, kurie atvyko. Išklausęs jų galiu pasakyti, kad išgirdau daug įdomių minčių, bet, kaip sakė kolega Cukalas, yra ir tam tikrų susirūpinimą keliančių dalykų. Paminėsiu keletą. mes matome tam tikrą, tam tikrą plėtotę ir mes turime užtikrinti, kad taisyklės būtų įgyvendintos. Tačiau kas atsitiks, kai sistema sugrius? Jeigu jis sugrius. Jeigu, pavyzdžiui, Europoje ar pasaulyje atsiras tam tikrų kliūčių ir sistema sugrius, kai bus su miestais ir vyriausybėms, kurios pasikliuoja per nelik daug sumaniosiomis technologijomis. Man reikia, kad mes turime, e, plėtodami internetą, e, technologijas galvoti daugiau apie atsakomybę. Kas bus atsakingas, jeigu uh, įvyks koks nors incidentas. Taip pat atsekamumo dalykai labai svarbus. Turime žinoti, iš kur ateina visa informacija ir kur ji eina. Tokiu būdu mes galėsime sureaguoti duoti atsaką ir užtikrinti, kad e, europiečiai jausis saugiai, bus apsaugoti nuo apgaulės. Man atrodo, kad valdžia turėtų prižiūrėti e, daug dalykų, o nereikėtų visko perduoti į privačias rankas. Kalifornijos bendrovės, kurios e, valdo internetą. Ar nežinau, ar visuomet viską užtikrins, mes turime taip pat e, patys siekti užtikrinti e, deramą piliečių interesų apsaugą. Ačiū ir dabar paskutinis tegul pasisako komisijos atstovas Marijon Matijo Guje. Jums teikiama žodis. Monsieur le Président, merci beaucoup. Euh, Madame. Labai ačiū, ponas pirmininkė, pranešėja, dėkuoju ir jums už visą atliktą darbą. Ačiū už pranešimą. Esu dėkingas nariams už visas pastabas. Manau, kad mes uh, žengėme tą pačią linkme. Jeigu pasižiūrėsite į birželio mėnesio komisijos komunikatą, tai pamatysite tai. Manau, kad Kontekstas e, buvo gerai apibrieštas prieš mane kalbėjusių, tai man to nebereikia daryti, bet aš noriu padaryti aiškę takoskirą tarp to, kaip mes įsivaizduojame viską. E, ir kalbėsiu čia pirmiausiai apie radio dažnių identifikavimą. E, ši technologija yra susijusi su daugeliu sričių pasižiūrėkime į sumaniuosius skaitiklius Švedijoje. Jie plačiai paplitę visoje šalyje. Parkavimo sistemos Briuselyje yra labai pažangios, jos naudoja šias technologijas. Taigi čia pora pavyzdžių iš to, kas galėtų būti plačiai taikoma ateityje. Ir tam mums reikia radio dažnio atpažinimo sistemos. Bet kol ir, ir lustai jau yra pardavinėjami Europoje, šis rytis yra išplėtota, bet reikia daryti takoskę tarp e, šio klausimo ir daiktų interneto. Abiems reikia deramo politinio postumio, bet reikia labai atsargiai apibriežti politiką. Mūsų komunikate kalbama apie du dalykus, kuriuos ypatingai norėtume akcentuoti. Pirmiausia, daiktų interneto valdysena internetas, kokį mes jį žinome šiandieną, buvo ir tebėra sritis, kuri susijusi su įvairių pasaulio šalių vyriausybių suvereniteto klausimais. Bet aš prašyčiau jūsų pagalvoti apie mastą Taip pat e, nepamiršti, kad internetas tampa e, vis e, labiau nedaloma, netimama mūsų kasdienio gyvenimo dalimi. Jeigu kalbėsime daugiau apie daiktų interneto valdyseną, tai galėsime spręsti tam tikrų problemų. Pirmiausia, čia paminėčiau asmens duomenis. Jau dabar mums labai svarbu uh, už tai e, kelti valdysenos klausimą prieš išplėtojant technologijos, technologijos, nes mes nenorime, kad kiti užpildytų tuštumą ir paskui atsidurti jau prieš faktą patiems. Mums reikia atitinkamų teisinių principų, bet yra ir kitų klausimų. Mūsų pramonės atstovai, universitetai e, gali jau lygiuotis su tarptautiniais veikėjais. Ir dabar reikia, kad viešosios institucijos neatsiliktų ir siektų prisimti vaidmenį, kurio iš mūsų tikisi piliečiai. Aš jums nepasakosiu plačiai apie duomenų apsaugą, nes šį rytą jau apie tai buvo plačiai kalbama. Vienas tik tai nedidelis pastebėjimas. Mūsų komunikate kalbama apie teisę atsijungti nuo lusto. Ir įvairūs žmonės apie tai kalbėjo, arba teisė į lustų tylėjimą. Ir mintis yra ta, kad piliečiai turi turėti teisę atsijungti nuo e, sumaniosios aplinkos, taip sakant. Tai yra tam tikra mintis, o ne teisė ir galbūt reikėtų ją plačiau patirinėti, pasižiūrėti, ar teisinė ir techninė prasme tą mintį būtų galima įdėkti praktiškai. Aš plačiau nenoriu kalbėti apie kitus svarbius dalykus komunikate ir veiksmų plane, bet džiaugiuosi matydamas, kad vyksta tarp institucinis dialogas. Mes jo norėjome, plėtojant daiktų internetu e, interneto e, koncepciją ir dabar būsiu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus. Nim. Ačiū. Dabar norėčiau paklausti pranešėjas, ar jūs norėtumėt kažkaip atsiliepti, reaguoti. Norite. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau padėkoti specialistams, komisijai ir visiems, kurie pasisakė. Per diskusijas žmonės kalbėjo apie susirūpinimą, riziką, piknaudžiavimą ir manau, todėl komisija yra paskelbusi savo komunikatą, o pranešime taip pat kalbama apie šiuos dalykus. Mes sakome, kad susidarė nauja situacija, prasidėjo nauja interneto era, e, tai suteikia mums daugybę galimybių, gali padėti mums e, pagerinti savo gyvenimą, bet tuo pačiu metu mes suprantame, kad yra labai daug e, pavojų. Ir man iškilia yra keli svarbus klausimai. Pirmas klausimas, kaip kad komisija sakė, yra ar galime pabandyti numatyti viską, kas gali atsitikti prieš įdėgiant visas technologijas. Kitai bus sunku veikti, kai viskas bus pradėta gyvendinti. Antras dalykas, ar galime dirbti kartu su šių technologijų specialistais ir e, teisės specialistais. Nes žinome, kad naujos technologijos gali sukelti vairių problemų ir jas reikės spręsti. Technologijos gali būti geros ir piktavališkos ir mes teisės aktuose turime atsižvelgti į visus atvejus. Diskusijose iškilo dar vienas klausimas - atskirties švietimo. Tai galioja daiktų internetui ir plačiau platesnė prasme šis klausimas yra aktualus. Taip pat nepamirškime skaidrumo klausimo. Man atrodo, kad reikia susijęti šį pranešimą su e, skaitmeninių technologijų strategija. Aš pabandysiu tai atsižvelgti į tai, man atrodo, kad visa tai būtų labai racionalu ir pagrįsta. Ir taip pat dar kalbėsiu daugiau apie subalansuotą požiūrį, kaip ir komisija, kad kalba. E, Mes turime galvoti apie įvairias garantijas, kasdieninio gyvenimo patobulinimą, bet reikia nepamiršti ir apie tokius dalykus kaip autentifikavimą. Mes turime suvokti, kur yra privalumai, kur yra rizika. Taigi, džiaugiuosi, kad išgirdau tiek įvairių pastabų, pasiūlymų. laukiu pasiūlymų dėl pakeitimų. Mes tuo praturtinsime tolesnės diskusijas ir tikiuosi sugebėsime laiku atsakyti į naujus, e, naujos interneto eros iššūkius. Labai ačiū. Ačiū, aš norėčiau pasakyti, kad iki kovo 25 dienos 12 valandos turi būti pakeiti pakeitimai, taigi aptarėme šį darbo tvarkės punktą. Ponios ir ponai, dabar periname prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto. Ir čia su ypatingu džiaugsmu norėčiau pasveikinti buvusį pirmininką, o dabar e, atliekantį visai kitas funkcijas, pana Barono Krespo. Ir labai džiaugiamės, kad jisai pateiks mums e, informaciją e, Tai būtent pranešimas susijęs su Ispanijos, pirmininkaujančios šalies iniciatyva pramonės srityje. Ir labai įdomu, kągi jūs mums pateiksite. Taigi e, dabar baigiau savo trumpą įžangą, e, suteikiu jums žodį, labai susidomėję lauksime, ką papasakosite. Ačiū, ponė pirmininkė. Estimadas compañeras y compañeros, eh, ante todo agradecer esta Dėkuoju pirmininkė, gerbiami kolegos. Visų pirma, ačiū, kad pakvietėt į šį posėdį. Vėl atvykau ten, kur beveik gyvenau 23 metus. Na, kaip žinote, nusprendžiau nebedalyvauti e, rinkimuose į Europos parlamentą, tuose rinkimuose, kurie vyko birželį praeitų metų. Aš dabar dirbu Tolede e, viename iš universitetų. Taip pat esu gavęs ir kvietimą iš vienos nepano organizacijos dirbti kartu su jais. Tai yra informacinių informacijos ir komunikacijų, komunikavimo technologijų organizacija, su kuria dabar glaudžiai bendradarbiauju. E, man vienas iš kolegų pasiūlė pirmininkauti darbo grupiai, kuri imsis iniciatyvos apjungti visą Europos IRT sritį. Ir aš sutikau dirbti toj grupiai, tačiau turiu pabrėžti, kad aš e, iš esmės tik koordinavau tos grupės darbą ir visą nuveiktą darbą, jo bendrinimą rasite jum parengtame dokumente. Norėčiau paaiškinti, kodėl mane taip domina informacinės ir komunikacinės technologijos ir bendruomenė. Dar prieš Ispaniją įstojant į Europos bendriją aš buvau transporto ir komunikacijų ministras savo šalyje. Tuomet mes dar tik dėrėjomės dėl narystės ir aš tapau informacinės visuomenės nariu, e, nes dalyvavau procese, kurio metu buvo E, įdėktas pirmasis telefakso aparatas centrinėme pašte. Ir, na, man tai buvo tikrai didelė naujovė, didelis atradimas. E, tuomet tas renginys buvo nesenai išrastas, jis buvo išrastas, sukurtas japonų. Iki to laiko mes tokio aparato, tokios įrangos neturėjome. Na, o dabar turbūt, na, šis aparatas visiems yra įprastas, dabar jau visi daugiau naudojasi kompiuteriais. Na, o anksčiau, daug anksčiau, e, panašiose posėdžio salėse kaip ši, salės darbuotojai tiesiog e, e, parlamento ar kitų institucijų nariams kiekvieną dieną atneždavo voką kuriame būdavo sudėti jų dienpinigiai, kelionpinigiai ir taip toliau. Viskas būdavo atnešama, paduodama vokia grinais, o dabar daug kas daroma įvairiausiais kompiuteriniais pavedimais ir taip toliau. Tad akivaizdu, kad situacija keičiasi, technologijos keičiasi ir, na, Anksčiau praeitie daug ką reikėdavo spausdinti, rašyti ranka, na, o dabar viskas jau pasikeitė ir keičiasi įvairiose sritise. Tačiau jei pažiūrėsime į padėtį visame pasaulyje, pietų Koreja ir Japonija vis dar yra plačiai juošio interneto lyderės ir tokio interneto naudojimo politikoje ir valdyme lyderės. Indija taip pat uh, užima geras, pozi geras pozicijas, kuriant programinę įrangą, na, o Kinija E, Kinija taip pat e, užima geras pozicijas, kurdama įvairiausias technologijas. Taip pat iš praeities žinome, kad, pavyzdžiui, Sovietų sąjungoje buvusioje e, technologijų sklaida ir kūrimas e, buvo visai kito lygio, tačiau taip pat akivaizdžiai matėme, kaip ten bandoma kontroliuoti informacijos sklaidą. E, ir dar šiek tiek prisiminsiu istoriją, prisiminsiu, kaip buvo sukurti pirmieji mobilieji telefonai, kokios tuomet vyravo nuomonės, kai iš pat pradžių Nokia paskelbė, kokius kurs telefonus daug kas jais net netikėjo, bet dabar mes net nevisi vaizduojam savo gyvenimo be tokių telefonų. Visa tai susiję su tomis temomis, kurias šiandien aptarinėjame. Ir jei pažiūrėsite į tai, kas vyksta dabar, jei pažiūrėsite, kas dedasi verslo mokyklose arba telekomunikacijų kursuose, tai pamatysite, kad geriausius studentus, galima sakyti, medžioja Kalifornijoje įsikūrusios technologijų firmos, bendrovės ir vos tik jiems baigus mokslus juos sumedžioja ir išsiveža. Tad taip mes prarandame geriausius protus. Reikėtų to nepamiršti, reikėtų jų netiduoti. Ir būtent tai galėtų būti atskaitos taškas mūsų diskusijai. Kokiagi yra mano parengto dokumento pridėtinė vertė? Kaip žinote, įvairūs pramonės sektoriai rengia dokumentus, įvairiausius pranešimus ir Jei pažiūrėsite į patį pranešimą, tai bendrais bruožais išriškėja štai kas, kad tikrai turime labai stiprių konkurentų, konkurencinių šalių. Reikia su jom kovoti, reikia didinti savo konkurencingumą, kalbu ir apie mobiliųjų telefonų gamintojus, ir apie palidovinės technologijas, apie kitas komunikacijas. Ir labai svarbu Europoje sujungti, apvienyti šių technologijų gamintojus, kuriejus, parodyti jiems, koks svarbus yra skaitmeninis sektorius ir kaip svarbu skatinti šis sektorius konkurencingumą ES. Vartau dabar tą parengtą dokumentą, tą brošiūrėlę, e, pirmi keli puslapį yra anglų kalba, taip pat ispanų, prancūzų kalba pateikiama informacijos, pateikiama ir santrauka. Taip pat e, tame lankstinuke toj brošiūroje pateikiama ir statistikos nemažai. Taip pat e, ten tarp statistinių skaičių yra parašyta, kokį pelną ir pridėtinę vertę sukuria informacinių technologijų sektorius Europoje. Tai yra vienas iš didžiausių darbdavių Europoje, daugiau nei 6 milijonai žmonių dirba šiame sektoriuje. Na, o kalbant apie investicijas, jos taip pat labai didelės didesnės nei 35 milijardai eurų. Tuo pat metu šis sektorius padeda mažinti CO2 emisijas nes kai daug ką galime nuveikti nuotoliniu būdu per technologijas, tuomet galime mažinti transportavimą, prekių, produktų gabenimą ir, ir taip toliau. Tad šis aspektas taip pat labai svarbus, ypač dabar, tokiu metu, kai turime skirti daug dėmesio aplinkosaugos, energetikos klausimams. Kiek žinau, Baroso komisija visai nesinai parengė e, skaitmenės Europos, e, sukūrė portfelį specialus komisaros skaitmeniai Europai. Taip pat labai daug dėmesio pastaruoju metu yra skiriama e, naujausiams technologinėms iniciatyvoms ir perspektyvoms. Tad mano pristatomas dokumentas šiam kontekste taip pat įgyja ypatingą reikšmę. Visai nesenai, prieš porą savaičių, Bruselėje vyko susitikimas, konferencija, kurią surengė kelios organizacijos ir tos konferencijos viena iš pagrindinių temų ir buvo technologijų įtaka mūsų gyvenime, tačiau dėje mažai buvo bendraja prasme kalbėta apie skaitmeninę Europą. Tad tikrai nepakankamai buvo skirta dėmesio skaitmeniniai Europai kaip tokiai. Todėl labai svarbu parlamente ir šiame komitete apie tai kalbėti kiek galima dažniau. Taigi labai džiugu, kad yra rengiami tokie pranešimai kaip kolegos Kastilijo. Tikrai tai yra savalaikis pranešimas. Taip pat jis dar kartą parodo, kad reikia skatinti mūsų komunikacijų ir informacinių technologijų sektoriaus konkurencingumą, reikia kurti stipresnę rinką, tam tikslu yra teikiami įvairūs pasiūlymai, jie yra pristatomi ir mano parengtame dokumente, tame lankstinuke, galbūt jį vėliau ir paskaitysite, pavartysite. Dar keletą svarbių dalykų. IRT sektoriaus vaidmuo augimo skatinimo prasme yra ypatingai svarbus. Ir pasižiūrėkite, kaip veikia konkurencingiausios ES šalys e, tose šalise IRT e, plėtra tikrai įgauna didžiulius tempus. E, tikrai šiam klausimui ateityje ir daugiau reikia dėmesio skirti, nes tai užtikrins didesnį Europos konkurencingumą, konkurencingumą pasaulyje, nes kiekvieną dieną darosi vis sudėtingiau konkuruoti. Antras svarbus dalykas yra tvarumas. Jau minėjau, ir CO2 emisijų mažinimą. Tačiau taip pat reikia suvokti, kad kalbam ne tik apie realiai fizinio transportavimo apimčių mažinimą. Reikia vis dažniau intensyviau naudotis kompiuteriniam sistemom mažinti energijos suvartojimą, mažinti transportavimą, pervežimą prekių. Dar vienas punktas, kurį norėčiau paminėti, svarbus mūsų ateičiai, yra kūrybinis skaitmenio pasaulio aspektas. Aišku, ši pramonė, šis sektorius turi savo mąstymo būdą, Ir svarbu pabrėžti, kad jei norime stiprinti bendrą vidaus rinką, turėtumėm skatinti IRT. Bet šiame kontekste labai svarbu nepamiršti intelektinės nuosavybės apsaugos, taip pat ir autorių teisų Šiame kontekste reikėtų nepamiršti, kad valstybių narių nacionalinės apsaugos sistemos skiriasi. Reikėtų jas suvienodinti, jeigu norime stiprinti bendrą vidaus rinką, tai būtų naudinga vartotojams. Taip pat reikėtų nepamiršti ir e, meno kūrinių, literatūros kūrinių. Jie taip pat bus svarbus ateičiai, reikia užtikrinti ir jų apsaugą. Visą tai susijęs su kai kuriais svarbiais klausimais, kuriuos reikia iškelti. Pavyzdžiui, kultūros skaitmeninimas labai įdomi tema. Taip, neturime dabar laiko apie tai kalbėti, tačiau kaip tema ji tikrai įdomi. Toliau kitas svarbus dalykas yra pasitikėjimas. Turime ieškoti būdų apsaugoti vartotojų teisės. Žinau, kad šį rytą aptarinėjote ir ponios Badijai Kučia pranešimą apie daiktų internetą. Šiame kontekste taip pat labai svarbu nepamiršti tam tikrų teisės aktų, pavyzdžiui, pagrindinių žmogaus teisių hartijos šie pagrindiniai teisės, tokie pagrindiniai teisės aktai labai svarbus ir vienas iš principų, svarbiausių principų yra duomenų apsauga, asmenų privatumo apsauga ir prisimenu, kai aš savo laiku dar dirbau Ispanijos e, parlamente, dar senais laikais, mes net nekalbėdavom apie tokius dalykus kaip duomenų privatumo apsauga, tačiau dabar šios temos labai aktualios. Toliau dar vienas dalykas. Prieiga prie rinkų ir apskritai priekybą. Aš savo laiku dirbdamas parlamente taip pat dirbau ir, ir, ir ekonomikos reikalų komitete. Ir dabar, kaip žinome, vyksta dėrybos dėl trips susitarimo, daug ginčių dėl intelektinės nuosavybės. Taip pat bandoma tartis dėl komunikacijų, technologijų įvairiausių. Šios temos yra labai aktualios. Ir tikrai akivaizdu, kad greitų laikų pamatysime daug pokyčių. Visose šiuose diskusijose kai kurios šalys vaidina labai svarbų vaidmenį. Pavyzdžiui, Kinija. Ir Kinijos narystė pasaulio prekybos organizacijoje iš dalies reiškia, kad Kinija pripažįsta intelektinės nuosavybės teisės ir kad reikia jas saugoti. Galima daryti tokią išvadą. Ir tai yra tikrai didelis, didžiulis pokytis, didžiulė naujovė. Ir tikrai turime ir toliau vadovautis principu, kad, na, yra tam tikros taisyklės, kurias turime visi gerbti ir kurių turime laikytis. Dar vienas dalykas - administracinė našta. Pavyzdžiui, rinkliavų mokesčių našta sektoriui. Aš dėl šių klausimų labai, daug, labai dažnai kyla neiškumų, dėl vidinės diskriminacijos, pavyzdžiui, ir taip toliau. Bet visi tie dalykai yra išdėstyti ir e, dokumente, kurį aš pristatau, tai galite ten rasti, pasiskaityti. Norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką sektoriaus atstovai stengiasi įvardinti pagrindinius iššūkius, kurie kyla mums visiems, kaip europiečiams, institucijose. Tie iššūkiai taip pat yra aptarinėjami, stengiamės, na, pamiršti savo skirtumus ir kalbam tik apie tai, kas mums bendra, todėl labai svarbu, kad komisija, parlamentas, taryba, nacionaliniai parlamentai suvoktų, koks šis sektorius yra svarbus Europos bendrai. Ateičiai ir pirmininkiai leisti apibendrindama savo pasisakymą dar tris idėjas. Išsakysiu tris pastabas, kurios susijusios tiek bendrai su mano darbu, tiek su pristatomu dokumentu. Na, šios diskusijos šias diskusijas turite vertinti tinkamame gerame politinėme kontekste. Turime užtikrinti mūsų piliečiams, visiems piliečiams prieigą prie interneto, prie plačiajuočio ryšio, kuris daugelį šalių ir taip užtikrinamas, pavyzdžiui, Estijoje, Suomijoje ir Ispanijoje e, yra sukurtos geriausios sąlygos, taip pat ir Prancūzijoje yra pripažįstama ši teisė, ta teisė taip pat paminėta ir ponios Kastiljo pranešime. Ir tai iš esmės viską keičia. Kalbam ne tik apie tam tikrą pramonės rūšį, pramonės sektorių, kuris bando eksportuoti savo paslaugas arba tik tai kurti tam tikrus komunikacijų koridorius. Ne, mes suvokiame, kad tokią teisę reikia užtikrinti visiems piliečiams, visiems Europos Sąjungos piliečiams ir nesvarbu, kur jie gyvena, ar uh, E, Suomijos šiaurėje, ar Vengrijoje, ar Bulgarijoje, ar dar kur nors. Visi jie turi pasin, turė, turėti galimybę pasinaudoti šią teisę. Ir tai yra didelis iššūkis vyriausybėms, nacionaliniams vyriausybėms. Nes, aišku, tai gali sukelti tam tikrų sunkumų, kurie turės įtakos ir biudžetui. Jei neklystų, Estijoje buvo pasitelta struktūrinė ir sanglaudos politiką šiam klausimui spręsti. E, na. Ir matėme, kad iš praktikos matome, kad galima pasitelkti vyriausių priemonių, ieškoti priemonių tam, kad gerintumėm infrastruktūrą, kad uh, kurtumėm galimybės pasinaudoti plačiai juošių internetu ir reikėtų tiesiog pasimokyti iš tos patirties. Toliau dar porą kontroversiškų dalykų, kuriuos aš minėjau ir kurie yra e, prioritetai Ispanijos kaip ir minkančios šalies. Tad visų pirma, intelektinės nusavybės apsauga, kaip e, šią temą pakoreguoti, kaip prisitaikyti prie pokyčių, kaip suderinti tai su vidaus rinka. Žemyninėje Europoje vis dar naudojamos tam tikros sistemos, tam tikrai statymai, kurie yra tikrai labai pasenę, kurie buvo parengti e, dar prancūzų revoliucijos laikais bet technologijos keičiasi, na, o taip pat su jomis turi keistis ir tam tikros taisyklės, pavyzdžiui, autorių teisės, intelektinės nuosavybės teisės. Ir kalbame ne tik apie gamintojo, sakykim, teisės, bet apie visų autorių teisės plačiaja prasme ir šiam kontekste galim pasimokyti iš JAV patirties, taip pat pasižiūrėti ir Junktinės karalystės praktiką. Taip pat reikia žiūrėti į interneto, į tai, kad interneto plėtoti e, atnešė daug pokyčių muzikos pramonėje, knygų leidybos ir spausdinimo pramonėje. Kaip čia reikėtų užtikrinti e, autorių ir vartotojų teisės. Egzistuoja hartija, kuri numato mechanizmus, kuri sako, kaip reikia veiksmingai saugoti vartotojų teisės. Taip pat kalbam apie piratavimą, skaitmeninius nusikaltimus. Ir pavyzdžiui, galima kalbėti apie bankininkystės sektorių Taip pat gali iškilti klausimas dėl tarptautinio masto teroristinės veiklos finansavimo ar pornografijos platinimas. Tai yra problemos, kurių negalima išspręsti atskiros valstybės narės įstatymus pasitelkus. Žiniasklaidos ateitis, kalbu ne tik apie audiovizualinę žiniasklaidą, bet ir e, spausdintą rašytinę žiniasklaidą. Žiniasklaidai dabar jau visa yra išėjusi į skaitmeninę erdvę. Ir galima E, tikėtis, kad šioje srityje laikomis, laikomasi autorių teisių principų. Taigi tiek, dabar norėčiau padėkoti Jums, kad suteikėte man progą pasisakyti. Ir pasakysiu pabaigai, kad žengimas į priekį skaitmeninės Europos srityje yra vienas iš būdų užtikrinti Europos ateitį. Ačiū. Kaip jūs girdite, jūsų pranešimą pasitiko plojimais mūsų komiteto nariai. Dabar tikriausiai klausimai. Pane Vadovals. Ačiū, pane pirmininkė. Frakcijos vardu aš norėčiau padėkoti ponui Enrique Baronai Krespo už tai, kad jis rado galimybę atvykti pas mus. Čia, kaip jau žinome, jūs buvote Europos parlamento pirmininkas ir frakcijos pirmininkas. Ir aš norėčiau padėkoti Jums už tikrai atliktą puikų darbą, nes Jūs koordinavote labai svarbų pranešimą. Tai yra ES e, e, pramonės informacinių technologijų ir ryšių technologijų įnašas į mūsų ES E, skaitminės Europos strategiją. Iš tiesų, tik tai taip Europa, plėtodama internetą, plėtodama informacinės technologinės ir ryšių technologijas, gali užtikrinti saugę ir užtikrintą ateitį. Ryšių ir informacijos technologijos gali prisidėti prie to, kad bus sumažintas anglės dvideginio išmetamas kiekis, gali būti tvariai plėtojamos mūsų politinės priemonės, mūsų E, viešosios paslaugos, transporto paslaugos e, bus saugesnės ir švaresnės. Ir be to galima prisidėti prie to, kad e, Europa konkurencinėje kovoje pasaulyje bus geresnėje vietoje. Visą tą potencialą reikia išnaudoti. Tačiau tai įmanoma tik tokiu atveju, jeigu valstybinės institucijos bendradarbiaus su ekonomikos atstovais. Čia aš turiu omenyje įprastas e, pramonės įmonės. Šis tyrimas, e, kurį koordinavo e, ponas Baronas Krespo, yra svarbus žingsnis teisinga linkme. Ir pirmą kartą čia mes susidurime su tokia sritimi, kuriame, kurioje mes galime kalbėti tik tai vienu balsu. Ir kurioje svarbiausia, pabrėžiamos mūsų svarbiausios vertybės. Tai yra tarsi šviežio oro gurkšnis, prisimenant e, telekomo e, dokumentų paketą, nes ten buvo tam tikra trintis tarp operatorių, tarp mono, monopolinių organizacijų, tarp e, judriojo ryšio operatorių, aut, autorių teisų organizacijų, ryšių institucijų ir vartotojų. Ispanija, kaip ir menikaujantis šalis, šioje srityje iškėlė savo prioritetus e, ir e, e, panas Pilakas Tyla taip pat kalba apie mūsų skaitminę ateitį, rytoj balsuosime dėl šių dokumentų. Tačiau reikia prisiminti ir viso šio reikalo dinamiką. Mes turime užtikrinti, kad kitos institucijos taip pat imtųsi atitinkamų veiksmų. Ir Europos parlamentas prisijimtų taip pat svarbu vaidmenį, skatindamas mūsų skaitminę strategiją. Mūsų telekomunikacijų strategija turi būti inovatyvi. Mes turime čia priimti bendrą sprendimą, kalbėti vienu balsu. Ir aš norėčiau paklausti, pono barono, ar jūs manote, kad e, e, Europos visuomenės institucijos gali taip pat įsitraukti į šį procesą ir dalyvauti šiuose visose srityje? nes tai būtų kūriamas e, teigiamas modelis. Kitas dalykas, 7 e, procentai elektroninių prietaisų gamybos e, yra vykdoma tarptautiniu lygmeniu. Čia aš norėčiau paklausti, ar čia mes negalėtume išplėsti šios ryties ir galbūt labiau užplėtoti elektronikos pramonę. Taip, ačiū dar kartą Jums už pranešimą. E, jūs tikriausiai jaučiatės čia kaip namie. Ačiū. Kolegė Kastyja. Ačiū, pane pirmininkė. Aš neužduosiu jokio klausimo, tačiau pasidalysiu keliomis mintimis. Pone Baronikras Po, aš norėčiau pasveikinti Jūs. Labai smagu, kad atvykote pas mus. jūs e, šią skaitminę evoliuciją aprašėte netgi su tam tikrais nostalgiškais jausmais. Ir kad Europa galėtų pasinaudoti savo galimybėmis, kuris atveria šitą skaitminę strategiją, kad Europos piliečiams būtų suteikima tam tikra nauda, tai yra labai svarbu. Nes būtent tai yra svarbiausia mūsų visuomeniai, darbo vietų kūrimai, socialiniams mūsų visuomenės aspektais, kad e, būtų plėtojama mūsų ekonomika, kad būtų kūriamas darbo vietos. <clears throat> Nes mes čia susidurime su tam tikra sritimi, kurioje mes esam ir tam tikri lyderiai. E, čia Ispanija pirmininkaujantis šalis e, būtent ir remia tokią strategiją. Ir dar vienas dalykas - įvairias institucijos, įvairūs sektoriai. turėtų pasinaudoti tam tikrą sinergiją. Nes mes kalbame apie tai, kad reikia sukurti tam tikras iš ankstinės pradinės sąlygas, kad Europa galėtų maksimaliai išnaudoti tas galimybės, kurias suteikia skaitmeninis pasaulis. Ir aš jau pasakiau savo kolegiai Madurelį. Telekomų paketas, jisai turi būti būtinai gyvenintas. E, ir to, to, su atveju yra labai svarbu sukurti tokias teisės normas, kad mes eitume teisinga linkime, kad e, turėtume veikiančią vidaus rinką, kad e, asmenys, kurie dirba šioje srityje, būtų kompetitingi, uh, kad jie žinotų, kaip elgtis šioje naujoje rinkoje ir šioje naujoje skaitmeninėje epochoje. Reikia atsižvelgti į visas būsimas ir galimas situacijas mūsų e, skaitmeninėje strategijoje, skaitmeninėme pasaulyje. Kad mes aiškiai suprastume, kad yra įvairūs skirtingi aspektai atsižvelgiant į tai, ko mes siekiame atskirose srityse. Nes tai yra didžiulė ekonomikos sritis. Taigi, aš manau, kad tai, ką atliko Europos parlamentas, yra iš tiesų pagirtinas darbas. Nes uh, E, parlamentas išsiskirbė į tokią sritį, kur susiduria įvairūs labai skirtingi interesai. Ir parlamentas kaip tik tai įsitraukė į šį darbą būtent tada, kai įvairios pozicijos nuomonės buvo reiškiamos, kai, kai e, balandžio pabaigoje bus pateikiamas komisijos e, komunikatas, kai priimamas skaitminė darbo atvarkė, kai bus reiškiama tarybos nuomonė e, išgirs, bus klausoma, ką pasakys ekonomikos atstovai. Ir jeigu mes nustatome tam tikrus konkrečius teisės aktus, mes suprantame, kad kartais yra skirtingų nuomonių. To e, nereikia nutilėti. Tačiau tai, ką pasakė ponas baronas Krespo, rodo, kad būtina nuolat nurodyti, kad egzistuoja sinergija, kad mes siekiame bendrų tikslų ir kad įvairios politinės institucijos ir privatus sektorius yra toje pačioje valtyje, kad Europa ir toliau būtų lyderė šioje srityje. Būtent e, kuriant ryšių informacinės technologijas ir kad mes turėtume šį vaidmenį dar labiau sustiprinti. Todėl šį pranešimą, kaip ir darbo atvarkę, dėl kur bus balsuojama rytoj šiame komitete ir kitus pasiūlymus remti ir skatinti. Todėl aš linkiu Jums kuo geriausias sėkmės darbuojantį šioje srityje. Nes ši tema yra tokia svarbi ir mums yra daromas toks spaudimas, kad reikia gerokai pakovoti. Tačiau viską reikia nukreipti teisingą linkme. Aš taip pat e, norėčiau padėkoti ponė Kavaliu jums žodis. Sankta. Labai ačiū pirmininkė, dėkoju už e, labai įdomų pasisakymą ir pranešimą. Pranešime kalbama apie energetikos veiksmingumą. E, e, kalbama apie CO2 mažinimą. Ir kad e, technologijos čia yra esminis dalykas. Taip pat kalbam apie visas rytis, gamtinius išteklius ir dar reikia nepamiršti, kad strategija Europa 2020 kalba apie taupų išteklių naudojimą Norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte apie tuos dalykus. Informacijų, komunikacijų, technologijos gali būti labai tampriai susiję su e, taupiu natūralių gamtinių išteklių vartojimu. Tai labai svarbu Europai, norint konkuruoti su kitomis pasaulio e, dalimis, ypač dėl pagrindinių mineralų. Ačiū. Ähm, Ačiū už šį klausimą. Pas Odi. Dėkuoju. Pasakysiu pradžioje ispaniškai, kad labai džiaugiuosi, jog jūs grįžote į parlamentą, kur dirbome kartu per tarptautinės priekybos komitete. Jūs jame buvot pirmininkas. O dabar mano klausimas prancūziškai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už atsidavimą tokiems svarbiems e, Europai klausimams. Jūs esate e, didis europietis ir norėčiau paklausti Jūsų, ką galvojate apie skaitmeninį atotrukį. Kalbame apie skaitmeninę darbo tvarkę, tačiau egzistuoja ir skaitmeninis atotrukis, kuris kai kuriuose Europos dalyse dar gilėja, žmonėms neužtikrinamos vienodos galimybės uh, vykstant didžiuliai ekonominiai socialiniai konkurencijai tarp regionų. Taigi, ar jūs negalvojate, kad dabar jau atėjo laikas parengti didelį Europos masto investicijų e, planą dėl energetikos ir dvinių dalykų, naujų technologijų, kad būtų galima esmingai taikyti tam tikrus dalykus ir galbūt reikia tam tikro investicijų plano, kuris užtikrintų, kad visi mūsų piliečiai galėtų naudotis visą skaitmeninę infrastruktūrą. E, ačiū. Dabar paskutinis klausimas. Pone Thompson. Labai ačiū. Nu, tai norėčiau padėkoti Jums taip pat, kad atvykote šiandieną pas mus ir toliau kalbėsiu daniškai. Nemanau, kad kas nors abejotų, jog šie dalykai gali suvaidinti didžiulį vaidmenį užtikrindami Europos konkurencingumą. Kaip jūs sakėte, visi Europoje turi turėti galimybę naudotis šiomis priemonėmis bet tam tikrose Europos regionuose negyvena pakankamai daug žmonių. Čia iškyla problemų. Daugeliu atveju e, sunku ten, kur nėra daug žmonių, užtikrinti jų prieigą prie interneto netgi elektros ir labai sunku pritraukti tuos žmonės, važiuoti gyventi į tokius regionus. Ir labai svarbu visiems užtikrinti prieigą. Čia paminėsiu elektroninę mediciną, elektroninę vyriausybę, jau tos priemonės egzistuoja internete. Taip pat net ir mokymas labai aktuolus. Dabar mokytojai, mokiniai gali pasitikrinti daugą internete prieš eidami net į mokyklą. Uh, Bet reikia galvoti ne tik apie techninius aspektus, bet ir žmogaus, žmogiškosius išteklius. Šiuo metu Europoje daug žmonių negali naudotis internetu. Danijoje jis egzistuoja visur, bet 20 procentų danų negali, neturi galimybės juo naudotis. Ir aš matau Ir daugelie daugeliu, daugeliu atveju žmonės paprasčiausiai nežino, kaip naudotis internetu ar informacijos ir komunikacijų technologijomis. Taip pat yra daug namų, kur nėra kompiuterių, nėra internetų, tie žmonės pradeda dar labiau atsilikti. Mes turime užtikrinti, kad uh, žmonės turėtų galimybę prisijungti namie prie interneto, nes kitokiu atveju iškils labai daug problemų dėl skaitmenio atotrukio. Labai ačiū. Pone Baron Krespo, norėtume išgirsti atsakymą iš jūsų. Pirmiausia, buvo kalbama apie institucijų tarpusavio bendradarbiavimo. Institucijos turi tai užtikrinti. Pirmiausia, jeigu e, kalbosime apie plačiai juosti internetą, tad kyla klausimas, ar tai yra piliečių teisė ar ne. Jeigu tai yra piliečių teisė, tai yra institucijų atsakomybė užtikrinti, kad tai būtų. O jeigu galvosime apie būsimus kon sektorius pajėgius konkuruoti sektorius Europoje, tai tada logiška būtų, kad skaitmeninė Europa e, turi strateginės svarbos ateityje ir tam reikia institucijoms bendradarbiauti, bet institucijos turi čia prisimti savo atsakomybę. Tik 7 procentai interneto sandorių yra tarptautinio masto, yra rimtas faktas. Ir aš nenoriu čia dabar ko nors reklamuoti. Pasižiūrėkime į telefoniką Orange ar kitas bendrovės. Jos būrėsi, dirba kartu tuo pačiu metu bando savo pasimti didelę rinkos dalį Europoje. Mes nekalbame apie siauras nacionalinės rinkas. Jeigu pasižiūrėsime į programinės ar kompiuterinės e, įrangos e, gamintojus, tai yra tas pats. Ir reikia užtikrinti, kad nebūtų čia barjerų, nebūtų diskriminacijos. Taip pat svarbus yra intelektinės apsaugos Intelektinės nusavybės apsaugos klausimas, tai taip pat platis rytis ir čia. Mes neturime aiškių teisės aktų Europoje. Nesiūlau keisti dabar Lisabono staties, bent jau nelaikas tą daryti dabar. Man Atrodo, kad turėdami jau teisų hartiją ir nusavybės teises, turime galvoti, kad tai yra esminės teisės ir kad tai turės pasiekmių intelektualiniai nusavybė, nes tai yra nusavybės forma. Tai nėra susiję su fiziniais daiktais ar fizinė nusavybė, bet e, kalbame apie neapčiuopiamą nematerialėje, ne, nematerialųjį turtą Aš e, esu Ali fondo pirmininkas. Atsiprašau, daly muziejaus. Ir tai yra muziejus, kuris e, paskirtas labai žymiam menininkui ir mes saugome jo paveldą, mes čia taip pat turime labai atidžiai sekti, kaip saugomos yra intelektinės nuosavybės teisės, taip pat pramoninės teisės, kaip jos taikomos dali paveldui. Ir mes turime čia plačiau galvoti, kaip iš tikrųjų apsaugoti menininkų intelektinės nuosavybės teisės. Ir mes e, būtent galvojame, kaip apsaugoti menininkus, užtikrinti jų teisės. Tai labai aktualus klausimas. Pone Kastilijo e, kreipėsi į mane labai maloniais žodžiais, labai ačiū jai. Noriu pasakyti, kad pranešime kalbama apie tai, koks svarbus sektorius ir kaip reikia mums užtikrinti jo konkurencingumą ir tvarumą. Pone Gervalio kalbėjo apie kitus išteklius. Kai pas, jeigu pasižiūrėsime, kaip šiandien tvarkomas vanduo žemės ūkio sektoriuje, ne tik mano šalyje, bet ir e, daugelį viduržėmio jūros šalių ar kitur Europoje, tai pamatysime, kad taikomos yra technologijos siekiant sutaupyti vandens ir tai svarbu. Taip pat galime pagalvoti apie e, vėją, galvodami apie energetiką. Čia informacijos ir komunikacijų technologijų naudojimas yra esminės svarbos, ne tik taupant, bet ir veiksmingiau, protingiau naudojant išteklius. Ir tai yra labai svarbu žalesniai Europai. Dabar ponui Odi noriu pasakyti, kad iš tiesų egzistuoja skaitmeninė skaitmeninis atotrukis, jis nėra tik geografinis, bet ir demo, demografinis arba amžiaus. Aš kėliau šį klausimą ir anksčiau, sakiau, kad visi piliečiai turi turėti galimybę naudotis internetu. Jeigu mes tokią teisę pripažinsime, tai turime būti nuoseklus. Ir tada reikia daryti atitinkamas investicijas. Šiuo metu didžioji dauguma tokių investicijų ateina iš privačių šaltinių. Ir galima sakyti, privatus investuotojai investuoja, o paskui reikia mokėti už tai, kas sukūriama, kaip kad mokamas kelių mokestis. Japonija, Koreja e, turi labai aktyvę viešąją politiką šioje srityje. Ir jeigu pasižiūrėsime į jų patirtį, tai reik, suprasme, kad reikia pasitelkti nacionalinius išteklius. Jeigu pripažįstama piliečių teisė internetą, tai tada reikia veikti uh, nuosekliai. O žiūrint į kitą daugiametę finansavimo programą, aišku darosi, kad socialinė regioninė sanglaudos politika neturėtų būti susijusi tik su fizinėmis investicijomis į infrastruktūrą, pavyzdžiui, investicijomis į kelius, oro uostus, aruostus. Reikia mąstyti apie kitokias investicijas, į, pavyzdžiui, programinę įrangą, kuri galėtų staupyti labai daug laiko kelioniai. Pažiūrėkite į mano šalį. Dabar žmonės gali pasirinkti, įdėgus tam tikras technologijas, kur jie norėtų gyventi. Pavyzdžiui, e, už 150 km nuo Madrido. Ten yra į, į vieną miestelį, į tą miestelį, kuris yra nutolęs e, nuo Madrido 150 km, bus greitai nutiesas greituminis greitasis geležinkelis. Bet taip pat mes e, norime ir aukštųjų technologijų. Norime pasinaudoti joms, e, kad galėtume susijęti Madridą, tą miestelį ir taip toliau Ir e, viešoji valdžia daug kur turi veikti ir paspartinti įvairius procesus. Ir reikia čia pasitekti ir vaizduotę kūrybiškumą. Pone Thompson. Dar, e, man atrodo, pasakyti reikia, kad jūs kalbėte panašiai kaip ir ponas Odi. Minėjote problemas egzistuojančias dėl skirtumų, dėl to, kad skirtingos kartos e, turi skirtingą žinių lygį. ir mes turime galvoti, kaip e, komunikuoti su žmonėmis Europoje. Žmonės nebalsuoja, jie nežino, ką daro Europa, Briuselis konkrečiai. Ir tai reiškia, kad dabar daugiau kaip 50 žmonių, jaunų žmonių, nausų vaikų, anūkų naudojasi tokiamis priemonėmis kaip e, Twitteris, Facebook ar Google, bet tos visos priemonės yra, ateina iš JAV. Taip pat e, atsiranda internetinė televizija. Kodėl mes nebandome uh, pasinaudoti technologijomis ir kalbėti su žmonėmis būsimais Europos piliečiais. Mes turime daryti šį pasirinkimą ir turime turėti aktyvę politiką šioje srityje. Dar dėl skaitmeninio atotrukio, kaip sakiau anksčiau, turime naudotis kūrybiškai informacijos technologijomis. Europoje tik 20-30 procentų žmonių naudojasi e, nuolatos internetu ir atrodo, kad atsiranda čia tam tikras elitas ir atsiranda atotrukis. Reikia galvoti, kaip jį mažinti. Pavyzdžiui, galima galvoti apie e, viešus, viešai prieinamus kompiuterius rotušėse, miestų savivaldybėse. E, tokiems pagyvenusiems žmonėms kaip man buvo sunku 50 metų būnant e, pradėti naudoti kompiuterį, bet aš po kelių metų pradėjau jį kasdien naudoti, rašyti laiškams, e, siūsti žinutėms ir taip toliau ir panašiai. Taigi labai svarbu padaryti taip, kad močiutė kaime kalnuose galėtų naudotis internetu Alikantėje, pavyzdžiui, kad ji galėtų kalbėti su savo vaikais, kurie dirba Niderlanduose. Uh, Labai svarbu mūsų kartos žmonėms, seneliams turėti galimybę naudotis internetu. Ir, man atrodo, čia pramonė galėtų mums padėti, bet reikia priimti politinius sprendimus politinėme lygmenyje, kad pramonė būtų paskatinta veikti. E, vyriausybės, parlamentai, Europos institucijos čia turi daug ką nuveikti. Ir jūsų žingsniai, kuriuos žengėte dabar, yra pionierių žingsniai ir jūs sveikinu už jūsų trasą. Aš tikiuosi atsakiau jūsų klausimus ir tikiuosi, kad tai prisidės prie jūsų tolesnio darbo. Ačiū. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti už informaciją sutiktą ir už jūsų apsilankymą. Atvykite dar kartą ponios ir ponai. Dabar norėčiau priminti, kad penkto punktą mes neaptarsime ir vietoje aptarsime dvyliktą punktą, tai yra Viduržėmio jūros šalių sąjunga. Pranešėja yra ponia Atsavela, jie jau atvyko, todėl iš karto jai suteikiu žodį, o kitus kolegas norėčiau paprašyti dėmesio. Pone kolegė, jums žodis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ačiū, panė pirmininkė. Pasiūlymai, kuriuos aš čia sutraukiau į vieną dokumentą, kaip turėtų atrodyti e, Viduržėmio jūros šalių sąjunga, yra iš tikrųjų pakankamai trumpi ir aiškus. Aš tikiuosi, kad ir turinio atžvilgiu čia nekils jokių priekaištų arba problemų. Dėl techninių priežasčių mes numatėme, kad e, tik e, dviejose puslapiuose talpinsime mūsų rekomendacijas. Tačiau e, visą išsamų pranešimą aš galėsiu pateikti ir vėliau, jeigu kas nors pageidaus. Čia iš esmės yra suteikti pasiūlymai, pateikti pasiūlymai, kurie buvo aptarti mūsų komitete. Dabar pirmas punktas. Čia yra įžanga. Čia atkreipiamas dėmesys į ES politiką ir iniciatyvas kur e, vykdomi įvairūs veiksmai ir kokiu iniciatyvų galima imtis, yra labai svarbu, kad visos konkrečios politinės iniciatyvos, e, kurios yra nurodytos, jo, jas būtų nurodoma ir toliau, kad jomis remiantis mes galėtume vykdyti toliau savo darbą. Toliau yra kita tema in, - infrastruktūra, energijos tiekimas. Čia pakankamai aiškiai yra sakoma, kad labai svarbu, kad būtų tinkamai e, valdomi ir plėtojami tinklai, tiek kalbant apie dujas, naftą, elektros energiją ir, žinoma, čia kalbama ir apie kitas energetikos rytis. Čia taip pat nurodoma, kaip svarbu skatinti saulės energijos panaudojimą viduržėmio jūros regione. Toliau yra e, ketvirtas punktas. Čia raginama sukurti tam tikrą e, politinę struktūrą. Ši struktūra e, turėtų padėti ver, vykdyti verslo veiklą regione. Pone pirmininkė, gerbimi kolegos, ekonominis bendradarbiavimas čia yra svarbiausias elementas. Šis bendradarbiavimas, kuri realių požiūrių turėtų padėti sukurti Europos ir Viduržėmio jūros regiono vidaus rinką. Ir būtent ES struktūroje. Šio komiteto e, pasiūlymai, mano nuomonė, galėtų tapti esminiais. Galbūt jie būtų netgi dar svarbesni už politinius pasiūlymus, kaip toliau turėtų būti vystomas bendradarbiavimas Viduržėmio jūros regione. Aš e, išvardėjau e, konkrečius pasiūlymus, kuriuos, kaip sakiau, išdalyjau jums. Ir kaip, kaip sakiau, jų yra pakankamai nemažai, tačiau ir ne per daug. Kai kuriuos galima laikyti pakeitimais. Dar yra keli punktai, kurie nebuvo įtraukti į šį trumpą tekstą, tačiau jie e, yra panaudoti kitame tekste. Šie punktai trumpajame tekste yra labai svarbus bendradarbiavimo viduržymio jūros regione. Pavyzdžiui, LNG tai yra e, suskaisintos dujos, taip pat dėl saulės energijos panaudojimo yra pateikiami konkretus pasiūlymai, kaip galėtų bendradarbiauti e, ekonomikos atstovai ir e, prekybos atstovai. Baigdama norėčiau pasakyti, Kaip sakyta, tai yra tik tai santrauka pasiūlymų. Ir aš norėčiau paprašyti kolegų atkreipti dėmesį į e, pridedamą tekstą, kuriame yra pateikiami konkretus pasiūlymai. Dar norėčiau paprašyti kolegų nepamiršti, kad e, kai kurie pasažai antrame tekste yra pateikiami kaip pakeitimai galutiniam pranešimui. Ir prašau paremti mano pranešimą. Ačiū, ponė kolegė, kad jūs pirmiausia labai tokia sutrumpinta versija pateikite mums, už kurios mums e, dabar aiškiau ir mes sutaupysime laiko. Todėl aš norėčiau paklausti kolegų iš kitų frakcijų, gal kas norėtų pasisakyti dėl šio pranešimo, paklausti, pastebėti ką nors. Pane Komi. Ačiū, e, ponė pirmininkė. E, iš EPP frakcijos, EPP frakcijos nor, norėčiau pasakyti, kaip e, pranešėjai jau sakė, čia yra pateikimi konkretus pasiūlymai dėl bendradarbiavimo ES ir Viduržymio jūros regiono. Atsižvelgiant į ekonominius sunkumus, kurie ištiko pietų Europos valstybės, yra labai svarbu įgyveninti tokius praktinius pasiūlymus, kad būtų stimuliuojama ekonomika Aš manau, kad e, žaliavos yra labai svarbu Viduržėmio jūros regionui. Todėl e, žaliavų tiekimas turėtų būti geriau koordinuojamas. E, be to, Europos finansų institucijos, pavyzdžiui, Europos investicijų bankas yra tam, numatęs tam tikrų lėšų Viduržėmio jūro regionui ir turėtų būti vykdomas bendradarbiavimas tarp vietos ir europinių institucijų Viduržėmio jūros regione. Be to, turėtų būti skatinama infrastruktūra viduržymio jūros regione, įskaitant saulės energijos e, sistemas ir kitas sistemas. Dar kitas dalykas, turėtų būti stiprinama duomenų perdavimo struktūra, tai yra e RT struktūros. Taip būtų užtikrinamas e, darnesnis vidaus rinko, rinkos vystimasis. Aš manau, kad tam tikros prekybos strategijos turėtų būti taikomas. E, tačiau aš pateiksiu čia savo pakeitimus, kuriuose išsimiu išdėsčiu savo pasiūlymus. Ačiū. Nematau, kad kas nors norėtų dar pasisakyti. O atsiprašau, kolega, nepastebėjau jūsų. Ďakujem vám za slovo, vážený pán predseda. Ja myslím, že túto iniciatívu treba rozhodne. Ačiū, užsiteiktą žodį. Aš manau, kad ši iniciatyva yra labai svarbi, jinai yra remtina. Minėtas regionas pasižymė dideliu potencialu, būtent kalbant apie bendradarbiavimą, turi didelę reikšmę e, apskritai civilizacijos plėtrai. Bet to ten galima vystyti bendradarbiavimą su Afrikos, Azijos valstybėmis, e, užmėgsti įvairius prekybos ir ekonominius ryšius. Antra vertus, reikia paminėti, kad e, Viduržėmio jūros regiono europietiškoji dalis yra skirtingai išsivyščiusi kalbant apie infrastruktūrą ir apie įvairias aukštas technologijas. Italija, Prancūzija e, ir valstybės Balkanų e, šalyse. Jų išsivystymas yra skirtingas. Jos e, turėtų būti priartintos viena prie kitos, kad būtent šis regionas vystytųsi daugmaž vienodai. Tai yra puikiai iniciatyva, puikiai apgalvota ir aš manau, kad reikėtų remti tuos veiksmus, kurie čia siūlymi. Ir galų galia imtis veiksmų. Ačiū už Jūsų pastabą. Dabar, matau, niekas nebenori pasisakyti. Pone Cavela, gal, galbūt ką nors pridurti norėtumėt? Norėtumėt žodžio? Ačiū. Aš iš tiesų nieko nenorėčiau pasakyti, viskas jau pasakyta. Taigi, norėčiau padėkoti Jums ir norėčiau atkreipti dėmesį, kolegų dėmesį, kad pakeitimus galima mm, teikti iki kovo 23 dienos 12 valandos. Mes sustarėme, kad visi tie pakeitimai būtų pateikti anglų kalba. O priežastis paprasta, nes e, atsakingas komitetas E, neturi per daug laiko, todėl mes pasirinkome tokią būdą. E, ir kolegai jau e, pasirinko tokį būdą, tai būtent anglų kalba pateikė savo, savo rekomendacijas. Ir kovo 23 dieną pateikite savo pakeitimus anglų kalba. Labai, labai dėkingas esu iš anksto. Taigi dabar pabaigėme mūsų šį darbo tvarkės punktą, dabar perėsime prie kito darbo tvarkės punkto, šešto. Čia yra pokalbis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 Taip pat džiaugiuosi, kad e, e, ką tik e, užėmė šias pareigas, jau galite atvykti pas mus, pateikti mums informaciją. Džiaugiuosi, kad turime galimybę pasikalbėti su jumis. Ir norėčiau pasakyti, kad labai apgalėstauju, kad tiek mažai kolegų atvyko į šį posėdį. Čia norėčiau, kad būtų šitą pastabą įtraukta į protokolą, nes labai nemalonu kad jei naujas generalinis direktorato pirmininkas atvyksta, o mūsų yra tiek mažai. Taigi jūs pasiūlėte iš pradžių pristatyti, o paskui kalbėti e, tam tikrą temą, tai būtent pristatyti savo direktoratą. Labai džiaugiuosi jūsų apsilankimo ir aš manau, kad kolegos, kurių tiek čia nedaug, galės išnaudoti visas galimybės jūsų paklausinėti, išgirsti naujos informaciją. Taigi, jums žodis. Ačiū pirmininkė. Ačiū už kvietimą atvykti čia ir pradėti naują partnerystę tarp naujo generalinio direktorato, energijos generalinio direktorato ir jūsų komiteto. Šis komitetas tikrai daug yra nuveikęs, kad stiprintų energijos, energetikos politiką ES, dirbo kartu su mano kolegomis, su taip pat anksčiau buvusių e, trend generaliniu direktoratu, kuris buvo padalintas į du ir taip atsirado mūsų naujas direktoratas. Ir dabar aš ir kolegos atvyko čia tam, kad mes ir toliau pasiūlytumėm tęsti mūsų bendradarbiavimą šiuo ypatingai svarbiu klausimu, tai yra energetikos klausimu. Mes turime dirbti kartu ir užtikrinti, kad Europa turėtų saugų energijos tiekimą, švarę vystytų energetiką ir kad visa tai būtų teikiama prieinamomis konkurencingomis kainomis. Bandžiau iš esmės visą politiką apibūdinti vienu sakiniu ir, na, turbūt nenustepsite, jei šį sakinį e, aš kartuosiu dar daugybę kartų per ateinančius tris ar keturis metus. Turbūt matėte ir komisaro Otinger klausimus, jis pateikė tam tikrų pasiūlymų dėl ateities planų. Na, o aš pradžioje norėčiau labai trumpai pristatyti pirmasias mūsų idėjas dėl darbo plano 2010 bei kitiems metams. Taip pat noriu trumpai pakalbėti apie tai, kaip mes esam susiskirstę direktorate. Pirmininkė, Esam užmesgę dvišalius kontaktus su šio komiteto nariais. Tikiuosi, kad tęsime mūsų bendravimą. Noriu pabrėžti, kad tikrai labai svarbu, kad pakvietėt mus čia atvykti, kad galim pasisakyti prieš jūs visus, prieš visą komitetą. Na, naujas komisaras pradėjo savo sustikimą pareiškimais apie tai, kaip Europa turi atrodyti, ką turi daryti nuo dabar iki 2020 metų. Ir iš esmės grįžtama prie žalios uh, įtraukimo principų grindžiamos ekonomikos ir visuomenės, prie uh, veiksmingai energiją naudojančios visuomenės. Ir dabar rengiamas energetikos veiksmų planas. Man labiau patiktų žodis strategija, o ne planas, nes tai nėra tiesiog priemonių sąrašas, tai yra strategija. Ir tame dokumente bus e, nurodytos tam tikros konkrečios priemonės, kurių reikia imtis tam, kad pasiektumėm tikslų, kurie yra nustatyti Europa 2020 strategijai tam, kad galima būtų užtikrinti funkcionuojančią konkurencingą bendrą energetikos rinką ir tam, kad per ateinančius kelis metus mes galėtumėm pradėti siekti 2020 tikslų, kurie nustatyti klimato kaitos pakete. Mes manome, kad šitas energetikos veiksmų planas bus patvirtintas 2011 pradžioje. Galbūt paklausite, kodėl mes jo nepasiūlėme šiems metams. Na, todėl, kad mūsų nuomonė visų pirma dar turime pasikonsultuoti, nu, aišku, ir su jumis, ir su valstybėm narėm, su visom suinteresuotom šalim. Ir tuomet jau galėsime pradėti visą procesą, nes parengsime tarpinį dokumentą tarpinę ataskaitą, ją pristatysime energetikos ministrų tarybai gegužės mėnesį ir jau tuo met atsivers galimybės detaliau panagrinėti tos strategijos, to veiksmų plano turinį, o po to jau komisija galės tą dokumentą tvirtinti 2011 metų pradžioje. Ir be abejo, jūsų komitetas suvaidins labai svarbu vaidmenį aptarinėjant tą dokumentą. Kaip komisaras jau per klausimus sakė, jis tikrai neketina renkti naujo teisėkros iniciatyvų ilgo sąrašo. Svarbiausia yra akcentuoti tai, kas svarbiausia. Tai yra užtikrinti, kad puikiai funkcionuotų dabartiniai teisės aktai. Tai reiškia ne tik trečiasis vidaus rinkos paketas, bet ir ketvirtasis paketas turėtų funkcionuoti veiksmingai. E, pavyzdžiui, mm, e, jungčių tarp tinklų gerinimas ir kūrimas. Tai labai svarbu mūsų vartotojams ir e, įmonėms, verslui. Tai taip pat užtikrina ir energijos tiekimo saugumą. Kaip žinote, vyko įvairios diskusijos ir dėl dujų tiekimo saugumo, uh, Taip pat yra rengiamas teisės aktas, kurį turbūt jau ir jūs daug kartų aptarinėjote. Nepakanka vien tik tai užbaigti bendros rinkos kūrimą, taip pat reikia daug dėmesio skirti CO2 klausimams ir anglijas ir mažinti anglijas naudojimą E, ir mes kartu su kitais direktoratais renksime tam tikras kelio gairias dėl CO2 naudojimo mažinimo ir be abejo daug dėmesio skirsim transporto sektoriui. Kalbėsim apie tai, kaip mažinti CO2 būtent toj srityje Toliau dar vienas svarbus dalykas yra geresnė infrastruktūra, jos užtikrinimas. Kiek žinau, jūs jau tai minėjote, kalbėdami apie viduržėmę jūros regioną. Taip pat reikėtų dar panalizuoti, kokį potencialą turime plėtrai Baltijos jūroje, viduržėmio jūroje, e, taip pat koks yra potencialas kurti jungtis e, į rytus, į pietričius. Šiek tiek vėliau šiais metais e, pradėsime ir dar vieną svarbų procesą. Pristatysime energetikos infrastruktūros paketą, kuriame bus peržiūrėtas poreikis investicijoms, kurti integruotą tinklų sistemą, diversifikuoti tiekimą, taip pat ten bus kalbama ir apie atsinaunančius energijos šaltinius. Manau, kad daugelis šio komiteto narių žino, jog kyla daug e, neiškumų dėl finansavimo. Tai yra ne tik kiek reikia skirti finansavimo ir koks turi būti santykis tarp privataus ir viešo finansavimo projektuose, bet apskritai kyla didžiulių klausimų dėl bendros susiklošusios ekonominės padėties, todėl kad tai tikrai daro didžiulį spaudimą rinkoms ir yra reikalaujama tikrai didžiulių rezultatų ir daugelės ryčių trūksta komercinių paskatų Todėl reikia ieškoti būdų, kaip e, valstybinės viešos nacionalinės institucijos galėtų prisidėti prie šio proceso. Dar vienas dalykas, labai svarbus efektyvumas komisaras pažadėjo, kad bus peržiūrimas dabar galiojantis energijos e, efektyvumo veiksmų planas ir bus ketinama kiek galima greičiau pristatyti naują veiksmų planą. Kol kas, man atrodo, mes dar neapsisprendėme dėl tikslaus laiko. E, gali būti, kad pristatysim kelis dokumentus kaip vieną paketą tam, kad na, nesumažintumėm nei vieno dokumento politinės strateginės svarbos. Bet, kaip sakiau, jau yra numatyta tokia peržiūrą. Ja tikimės baigti pirmoje šių metų pusėje, na, o pasiūlymus dėl naujo paketo pateiksime kiek galima greičiau po tos peržiūros ir e, iki 2011 tai padarysime vėliausiai. Jau sakiau, kaip svarbu yra dabar galiojančių teisės aktų tinkamas įgyvendinimas. Taip pat noriu pabrėžti, kaip svarbu yra užbaigti gyvendinti ekonomikos atgaivinimo planą energetikos kontekste. Yra skirta daug lėšų specialiem projektam, kurie buvo įvardyti prioritetiniais. Na, o dabar reikėtų pažiūrėti, ką galime dar padaryti su likusiom lėšom, kur galėtumėm jas skirti. Ir tai, aišku, taip pat bus labai svarbu E, ta prasme, kad tai galės būti papildomos paskatinamos priemonės e, sritim, kurias vystysim, tokias kaip CCS, pavyzdžiui, anglies saugojimas. Tie, kas domitės e, energetika ir trečiuoju paketu, turbūt žinote, kad kyla ir tam tikrų institucinių iššūkių. Turime kiek galima greičiau sukurti reguliavimo agentūrą, kuri bus kaip tam tikras teisėjas dujų ir elektros bendroje rinkoje e, ir spręs tokius klausimus kaip nacionalinių reguliavimo institucijų pajėgumai, kompetencijos ir taip toliau. Ir aišku, turime paskirti šios agentūros e, direktorių balandžio vidury. Kaip žinote, agentūra veiks Liublijanoje, bus įsteigta Liublijanoje. Ir Dabar stengiamės e, rasti darbuotojus, kurių skaičius bus apie 50. Ir tikiuosi, kad mums pavyks užtikrinti, jog agentūra pradės veikti visų pajėgumų 2011 m. kovo mėnesį. Ir, aišku, mes iš anksto jau turime numatyti tam tikrus darbus, kuriuos turės nuveikti tą agentūrą. Pirmininkė, nenorėčiau dar labiau užtęsti savo pasisakymą, nenorėčiau daugiau kalbėti, e, na, per daug ilgai kalbėti dėl mūsų struktūros. Kaip suprantat, komisija priemė sprendimą išskaidyti TRAN direktoratą į dvi dalis ir taip atsirado mūsų naujas direktoratas ir buvo nuspręsta tai padaryti gan sparčiai, gan greitai, per daug nesigilinant į tai, ar mūsų struktūros yra tobulos ar ne, bet buvo poreikis atsiras tokiam naujam direktoratui. E, ir, na, aš su kolegom tikrai dar negalim pasakyti, kad tas padalymas direktorato buvo tobulas, nes kai kurie, kurie atsidūrė energijos direktorate, galvoja, kad turėtų dirbti transporto, o kiti galvoja priešingai. Na, bet vienaip ar kitaip Mes akivaizdžiai matome, kad mūsų darbuotojai tikrai ryštingai dirba, yra atsidavę šiam darbui ir suprantame, kad direktorato padalymas į du direktoratus tikrai yra puikiai galimybė ir leidžia mums sutelkti visą dėmesį į prioritetinės rytis. Porą pokyčių, kuriuos turbūt jau matėte, e, energetikos direktorato struktūroje na, buvo bandoma sukurti e, strateginį ir politinį direktoratą, lik tam tikrą observatoriją, kur užsima tarptautinių darbų, tačiau taip pat yra įkurtas ir strategijos skyrius, kuris taip pat apjungia energetikos politikos įvairiausias sritis Ir tikiuosi, kad e, šiais klausimais taip pat galėsime ir toliau konsultuotis, e, informuoti ir informuosime, bei dirbsime kartu ne tik su komisijos kitais direktoratais, bet ir su kitom institucijom, išorės institucijom. Tokiu būdu vyks išsamesnės diskusijos apie energetikos politiką. Juk dabar jau turime Lisabonos sutartį su labai aiškiu teisiniu pagrindu ir dabar viskas bus daug paprasčiau. Dar vienas dalykas, kurį noriu paminėti, yra tas, kad komisija nustatė labai aiškius tam tikrus, um, tam tikrą sistemą, pagal kurią duodami tam tikri balai už išorės darbą ir vidaus darbą. Energetikos politikos išorės ligmuo turi tekti energetikos generaliniam direktoratui ir todėl Relex tam tikri klausimai irgi perduoti Energy generaliniam direktoratui. Tai nereiškia, kad e, ponas Vandelmera ar ponė Ashton, e, kad mes su jais nedirbsime. Dirbsime su jais, bendrausime su jais. Tačiau, kaip sakiau, tikslas yra nuosekliai apibriežti darbą ir strategiją e, energetikos politikos kontekste. Juk vidinė politika neegzistuoja be stipraus išorės elemento, nes reikia kalbėti ir apie tiekimo saugumą, ir apie tinkamą kombinaciją šaltinių energijos, taip pat pakalbėti ir apie mokslinius tyrimus. Komisija su jūsų parama pradėjo labai daug naujų iniciatyvų mokslinių tyrimų kontekste. Ir dabar tas iniciatyvas reikia stumti į priekį. Kitais metais prasidės diskusijos dėl to, kiek pinigų galima skirti būtent tokiem tyrimam, nes bus peržiūrimas biudžetas, bus kalbama apie investicijas į tokias rytis kaip energijos efektyvumas, moksliniai tyrimai energetikos rytyje. Komisija, aišku, ne iš karto apsisprendė visus mokslinio tyrimų direktoratus traukti į komisiją. Kai kurie iš jų liko mokslinio tyrimų generaliniam direktorate, kai kurie liko mano direktorate. Vis dėlto buvo aiškiai pasakyta, kad ot, ponas Otinger bus atsakingas už mokslinių tyrimų energetikos ir tie biudžetą. Ir dabar turime toliau bandyti išsiaiškinti, kokiomis politinėmis gairėmis ponas Oettinger turi vadovautis ir už ką tiksliai jis yra atsakingas. Dar kelios pastabos, kad negalvotumėte, jog pamiršau apie e, brandolinį saugumą ir saugiklius. Tai ir toliau išlieka svarbiu prioritetu. Esame nustatę vienus iš geriausių standartų. E, Günter Otinger, taip pat ir aš vykome į Luksemburgą, susitikom su kolegomis, aptarėme mūsų tolesnį darbą tiek dėl saugos, tiek dėl saugiklių. Ir šiais metais, e, šiek tiek vėliau, pristatysime direktyvos projektą dėl brandolinių atliekų tvarkymo. Ir ta direktyva taip pat bus labai svarbus elementas e, bendrame Europos darbe prisidedant prie brandolinio saugumo. Mes neatsakome už brandolinės jėgainės, tačiau mes atsakome už standartus, už saugiklius, už jų nustatymą. Būtent todėl ponas Jotinger mano, kad mes ir turime vaidinti tą lyderio vaidmenį, nes iki šiol jį vaidinome ir turime tą darbą tęsti. Ačiū. Norėčiau patikoti. Tai buvo aiškiai aprašy, aprašytos užduotis, kas dar mūsų laukia, kas jau atlikta. Taigi dabar, kas norėtų užduoti klausimų. Pone generalinė direktoriau. Jūs e, e, papasakojate apie svarbius strateginius tikslus naujo generalinio direktorato. Ačiū už tai. Naujoje komisijoje buvo sukurti, sukurtos e, tam tikros komisaro pareigybės, kurios dabar tapo savarankiškomis. Tačiau e, be jokios abejonės 21 amžiuje energetikos generalinis direktoratas yra tikrai reikalingas. Tai būtent, nes šis rytis yra labai svarbi pramonė ir ekonomikai. Aš norėčiau užduoti du klausimus. Tikriausiai aš nelabai gerai esu informuotas, todėl nenustepkite. Norėčiau paklausti, Kokios yra generalinio direktorato užduotis dviejose svarbiose srityse? E, rytoj mes pradėsime diskusijos dėl energetinio tiekimo saugumo. Be to yra e, e, tam tikros agentūros e, energetinio reguliavimo buvo čia išvardytos. Ir aš nematau šitoje reglamentavimo, reguliavimo srityje, kokia generalinio direktorato užduotis. Kitas klausimas. Tai yra elektros energijos tiekimas. Jūs reglamentuojate šį tiekimą kaip generalinis direktoratas. Ar jūs norėtumėte atlikti e, elektros e, vartojimą ir e, koks jūsų požiūris yra elektros energijos rinkos liberalizavimą? Nes būtent liberalizavus, pavyzdžiui, šias e, elektros energijos rinkas, gali pakisti kainos e, ir gali pakilti jos arba gal nukristi. Ar jūs e, planuojate ištirti šį liberalizavimą ir pažiūrėti, kokia yra naudos ir žalos analizė? Ačiū, patikarins. A, ačiū, panelau. Aš e, turėčiau klausimus. Jūs minėjote. Jūs minėjote naujus finansinės priemonės e, dėl infrastruktūros plėtros. Jūs minėjote, e, kad finansavimas yra jau kelius metus aptariamas klausimas. Ir aš norėčiau paklausti, kokius prioritetus išsikėlė generalinis direktoratas? Ar jūs norite sukurti tokius, infra, remti tokius infrastruktūros projektus, kurie komerciškai apsimokėtų, arba kurie nėra, sakykime, komerciškai gyvybingi, bet e, yra svarbus e, saugai energetiniai? Ar jūs pabrėšite, kad būtinos lėšos e, tam, kad e, privatus sektorius imtus atitinkamų priemonių, kad būtų ES energetika labiau apsaugota. Kitas dalykas tai yra bendroji ES energetikos politika. Aš e, nepamenu, ar jūs čia minėjote, ką nors e, šio klausimo ir ką jūs ketinate nuveikti šioje srityje. Tai būtent e, kokia strategija taikoma trečiosiam šalims kaip tiekėjams energijos. Rinkoje gamtinių dujų kaina. Kaina e, mažėja, pavyzdžiui, e, tai tikriausiai e, todėl, kad, sakykime, Junktinės Amerikos valstijos rado naujus dujų telkinius, o Rusija, pavyzdžiui, nemažina gamtinių dujų kainų, e, e, nes Gazpromas, pavyzdžiui, Latvijoje, mano šalyje, e, sako, kad keliasdešimčia procentų netgi padidins dujų kainas, nors bendra tendencija yra, kad mažėja gamtinių dujų kainos. Galbūt čia reiktų mums imtis bendros strategijos ir tada nauda būtų visoms valstybėms narėms, kalbant apie energetinį saugimą. Ką Jūs apie tai manote? Pane Madurel, ačiū, pane pirmininkė. Pane Lau, aš norėčiau pasveikinti Jūs e, savo frakcijos vardu, čia atvykus pas mus. Ačiū už Jūsų įdomius paaiškinimus e, tos, dėl tų sričių, už kurias esate atsakingas ir už tai, kad paaiškinote, kaip veiks jūsų generalinis direktoratas. Ačiū už draugiškus žodžius mums. Aš turėčiau kelis klausimus. Taigi, pirmas klausimas, kaip atrodo šitas energetikos veiksmų planas? Komisijos dokumentuose tam tikros nuorodos pasirodė iš šio veiksmų planą, tačiau tos nuorodos greitai išnyko. Taigi, kokie terminai numatyti šiam planui? Mano frakcija apgailestauja, kad šitą planą gali gauti per vėlai. Tačiau aš tikiuosi, kad bent jau būtų, bus laikomasi tam, tik, tam tikrų terminų. Aš tikiu, tikiu jumis, pasitikiu. Ir dabar konkretus klausimas, ponai Lo. Pastarąją savaitę komisija nusprendė, kaip e, atskiri projektai bus remiami gaivinant ekonomiką. Žinoma, man į, į, įdomiausia yra, kaip skiriamas lėšos. 50 milijonų eurų buvo skiriama Junktinė karalystiai ir daugiau negu 170 milijonų buvo skirta e, projektams e, susijusiems su energetika. Tačiau ten kalbama apie atsinaujinančią energetiką. Ar įmanoma e, šitos 170 milijonų dar panaudoti? Ir kaip praktiškai mano tie bus tos lėšos panaudotos? Kolegė Nyplė. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau pateikti tris pastabas. E, pirmiausia, generalinį direktorių, man atrodo, kad teisinga, kad e, e, energetikos generalinis direktoratas yra atsakingas už energetikos užsienio politiką. Aš prisimenu dar, kaip ponas Oettingeris, kaip kandidatas, sakė, kad generalinis direktoratas tai yra tai vis dėlto toks augantis organizmas ir e, naujos rytis atsiranda kas metai, atsiranda naujų įdomių projektų ir reikia juos įgyveninti. Aš dabar norėčiau paklausti dėl Deserteko projekto. Kaip komisija stebi, kontroliuoja ir remia šį projektą, nes jisai e, yra susijęs su energetikos užsienio politika. Kaip jisai traukiamas apskritai į užsienio energetikos politiką? Kokios iniciatyvos čia taikomos. Kitas tai e, energetikos vidaus rinkų liberalizavimas. Čia buvo daug diskutuota šio klausimu. E, konkurencingumo generalinis direktoratas užsieimė šio klausimu, e, buvo nustatant tam tikri kriterijai, bandoma liberalizuoti tas rinkas, vidaus rinkos paketas, dėl jo buvo daug diskutuojama, mūsų komitetas pasisakė šis klausimais. Aš norėčiau paklausti, kaip jūs elgitės su šią iniciatyvą, ar yra tarpinės ataskaitos, kaip jūs kontroliuojate šį procesą, nes yra e, daug valstybių narių, kurios e, yra atidavusios e, dujų ir naftos sritį į valstybinio monopolio rankas mane domintų, ar tose valstybėse, kuriuose e, būtent yra valstybės monopolis energetikos srityje, ministerijos atsakingos už šias sritis, ar e, komisija kaip nors mm, bando tartis tomis valstybėmis arba daro atingamas analizės. Kitas dalykas, e, mes girdėjome apie klimato kaitos paketą, apie rezultato aptarimą, Kopenhagos procesą. Ir birželio mėnesį arba metų pabaigoje, ar bus suformuota kokia nors ES politika, kaip mes prisiderinsime prie esamos situacijos, ar bandysime kažką keisti savo strategijoje. Tai e, būtent dėl išmetamų dujų, kas buvo nuspręsta. E, ir amerikiečiai netgi E, pasakė, kad jie panašios sistemos netaikys kaip europiečiai. Ir e, galbūt reikėtų atsižvelgiant į tarptautinius e, įvykius truputį persvarstyti šią mūsų klimato kaitos komis, kon, strategiją. Kolega Paška, ačiū užsidėktą žodį. Gerimas generalinį direktorių mums e, akivaizdu, kad žmonija turėtų efektyviau naudoti energijos šaltinius. Yra daugybė namų ūkių, kurie e, naudoja elektros energiją pagal senąjį standartą 220 voltų. Ir daug elektros prietaisų apšvietimo, pavyzdžiui, arba kitų prietaisų, net e, jiems nereikia 220 voltų įtampos ir galima netgi įtampą sumažinti iki 12 voltų. Mane domintų, kokius planus kūrė komisija dėl naujų elektros energijos e, e, standartų, kad mes galėtume elektros energiją e, taupyti ir vartoti jos mažiau. Tai būtent, ar yra kuriamas koks nors naujas standartas, kuriame numatoma mažesnė įtampa daugumai elektros prietaisų? tai būtų ir daug saugiau. Aš čia prisimenu vaikus ir taip galėtume sutaupyti ir energijos. Kolega Weberis. Le plan d'action, le programme euh, ambitieux et volontaire que vous nous avez proposé. Pone direktoriu, ačiū už šį veiksmų planą, už uh, šią strategiją, šventąją strategiją pasakyčiau, nes jinai labai svarbi Europos Sąjungai, nes jis sutikė Europos Sąjungai naują dinamiką. Nes galiausiai e, kalbam apie tai, kad mes bendrai turėtume siekti bendro tikslo, vykdyti bendrą politiką. Ir tik tada pasieksime bendrų rezultatų. Tai par e, une constatation. Mane sujaudino vienas dalykas, kurį jūs pasakėte ir noriu dėl to paklausti jūsų kai ko. Jūs minėjote, kad labai dėlsiama ir taip pat, kad trūksta e, energetikos jungčių Europoje. Tačiau kokia yra prasme plėtoti naujas energetikos rūšis, pavyzdžiui, vėjo jėgainės ar e, saulės energija pietuose, jeigu mes negalėsime sistemų sujungti. Tai yra klausimas, apie kurį jūs e, kalbėjote šiek tiek ir norėčiau, kad plačiau dar e, pakalbėtumėt. Ir ką reikėtų daryti, kad mes čia kažkaip galėtume išspręsti tarpusavio sujungimo problemą. Mes E, daug kalbam apie tuos dalykus, kurie yra susiję su transporto e, komiteto veikla, bet mūsų veikla šiek tiek su kai kuriais aspektais irgi siejasi. Mums rūpi taupus energijos vartojimas šiame komitete ir aš norėčiau paklausti, kokius jūs ryšius palaikysite su transporto direktoratu, ypač e, infrastruktūros kontekste. E, pavyzdžiui, kaip dėl geležinkelio transporto, ten galima, pervežant krovinius, e, galima toje srityje staupyti labai daug energijos dėgiant priemonės. Taigi būtų mano toks klausimas. Toliau ponas Šimanskis. Gerimas generalinė direktoriau, tai Iš tikrųjų, tai labai daug žadantis dalykas, kad buvo sukurtas generalinis direktoratas, kad e, siekiame užtikrinti energetinį saugumą, energijos tiekimą. Ir iš tų planų mes matome, kad e, šiuo atveju ir diplomatija, ir pramonė yra labai susidomėjusios e, šiomis strategijomis. Ir Dabar aš norėčiau eh, konkrečiai pakalbėti apie eh, brandulinės eh, energetikos atliekų direktyvą, kaip ten vyksta toliau procesai. Ir kitas dalykas, ar galėtume paneigti, kad pono Oettingerio vizitas, kuris vyks po dviejų dienų, yra susijęs su Lenkijos ir Gazpromo sustarimu. Kolega Ek. Pone Ek, pirmininkė, atsiprašau, kad vėluoju, bet e, man reikėjo kitose komitetuose balsuoti. Aš Aldė frakcijos vadu norėčiau pasveikinti jūs. Jūs būsite vienas iš svarbiausių asmenų Europoje energetikos taupimo, taupaus naudojimo kontekste ir siekiant strategijos Europa 2020 tikslų. Manau, kad turime didelį potencialą, daug galimybių sutaupyti energijos Europoje ir jūs turite daug priemonių čia. Ir taip pat nepamirškime mano minėtos e, strategijos 2020, klimato kaitos dalykų, mūsų tikslo sumažinti, sutaupyti energiją 20 procentų, jos suvartojimą ir manau, kad reikėtų nustatyti privalomus energijos taupimo tikslus, kur matome potencialą, galimybę sutaupyti Galima e, sutaupyti per metus 100-120 milijardų eurų Europoje ir sukurti daug labai naujų darbo vietų energijos taupos vartojimo srityje. Taigi, man atrodo, kad tai labai svarbu tie dalykai ir taigi norėčiau pasirauti, kaip ar turite kažkokias datas e, nustatę ir kaip dėl tikslų. Toliau panas rodė. Aš taip pat sveikinu Jūs atvykus į komitetą. Kaip sakė ponė Ek, visi tikriausiai mes laukiame e, taupaus energijos vartojimo plano peržiūros. Komisija jau turėjo praeitą rūdienį paskelbti šį planą. Trys klausimai man aktualūs pirmiausia, ar ketinate tą 10 procentų sumažinimo tikslą energijos padaryti privalomą? Antras, kaip komisija gali prisidėti prie to, kad e, nepanaudotos lėšos pagal ekonomikos atkūrimo planą būtų panaudoti atsinaujinančiai energijai ir e, taupaus energijos vartojimo projektams. Trečias dalykas, kaip dėl jūsų direktorato bendradarbiavimo, bendradarbiavimo su klimato e, kaitos komisaro generaliniu direktoratu, ar nėra kažkokio tai ne susipratimo, nepasidalimo funkcijų tam tikrose srityse. Galbūt jūs galėtumėte čia kažką pas, ką nors pasakyti. Ponas Žadu, dėkuoju pirmininkė, dėkuoju generaliniam direktoriui. Norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė ponia Ek ir ponas Rodė. Visi sutarėme dėl to, kad taupus energijos vartojimas yra svarbu, kad e, svarbu kovoti su klimato kaita. E, kalbėjome apie tikslus iki 10 metų, dabar atrodo 11 metais e, bus siekiama tam tikrų dalykų įgyvendinti. Ir noriu paklausti jūsų, ar kalbėsime apie konkrečius projektus ir jų finansavimą. Norėčiau paklausti, pono Lau, kaip, jis, kaip jūs ketinate. ginti e, energijos, e, apsirūpinimą energetiką dalykus, jeigu jūs nežinote, kokia yra paklausa. E, kai nežinoma, kiek reikia energijos. Net kai kalbame apie elektrines. Dėl uh, uh, protingo dizaino. Kalbame apie tai, kad uh, Europoje šildymo sektorius atsakingas už didelę dalį emisijų ir mes siekėme ambicingų tikslų iki 20 metų e, CO2 iš metalų taupimo srityje. Bet e, ar nepamiršime energetinio efektyvumo dalykų, ar nebus taip, kad nebesieksime tikslų šioje srityje? Norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate dėl tų visų dalykų. Panas Marinesku, dėkuoju už pasisakymą. Norėčiau paklausti jūsų vieno klausimo. Ką galvojate apie Nabuko? Kokia šio projekto vieta visoje strategijoje? Jūs galvojate apie e, Europos energetinį saugumą ir ką galvojate apie Nabuko, lyginant e, jį su South Stream projektu? Taigi, kaip matau, daug klausimų buvo užduota, daug įvairiausių klausimų ir dabar galbūt atsakysite, bent jau pabandykite atsakyti šios klausimus. Chairman, thank you very much and I'm not surprised by Ačiū pirmininkė, tikrai nesistebiu, kad užduota tiek daug ir tokių vairių klausimų, taip pat nesistebiu ir jūsų nekantrumu dėl tam tikrų klausimų. Aš generaliniu direktoriumi tapau prieš 18 dienų. Atsiprašau, jau norėjau sakyti 18 mėnesių, nors man tos 18 dienų jau kaip mėnesiai atrodo. Ir kai mes kažką pasieksime, arba kai sakau, kad tam tikrą dieną kažką pasieksime, tai patikėkit taip ir padarysime, to ir pasieksime. Jeigu aš paminiu kažkokią datą, tai ta data ir bus naudojama. Tai labai svarbu užtikrinti mūsų patikimumą tiek visos komisijos, tiek mūsų direktoratą. Tai būtų asmeninė pastaba. Tikrai niekada nepažeidinėjau nustatytų laiko terminų ir grafikų. Pasakau datą ir ta data turi būti tai padaryta. Jeigu aš suprantu, kad tai yra neįmanoma, tai aš tuomet jau turiu kreiptis į Jūs, paprašyti Jūsų kantrybės, šiek tiek palaukti. Ir dabar galiu pasakyti, kad su ponu Otinger mes irgi aptarinėjam laiko grafikus, laiko terminus ir bandom siekti realių rezultatų. Dėl to, ką sakė ponas Bauža, dėl liberalizavimo. Manau, kad kol kas iš esmės nėra energetiko, e, elektros ir dujų rinkų liberalizavimo. Remiamės analizę, kurią komisija atliko prieš du metus. Ir jį parodė, kad daugelį nacionalinių rinkų dominuoja labai svarbus veikėjai didelės įmonės ir beveik neįmanoma vartotojams siūlyti kažko kitko. Ir gyventinant trečiąjį paketą, vienas iš svarbiausių elementų yra išlaisvinti galimybę, suteikti galimybės žmonėms gauti naują tiekimą, naujus, naują įmonę siūlančią kažką. Bet aišku, reikia realistiškai suvokti ir kokios bus pasiekmes kainoms. Ir tos pasiekmes bus, pavyzdžiui, kartais, sakykime, jeigu yra ilgalaikė sutartis su tam tikru tiekėju iš ne ES ir jeigu su juo sutartis sudaroma 30 ir daugiau metų ir jo paslaugomis naudojamasi daug metų, tai tikrai bus labai sudėtinga kažką keisti ir bus sudėtinga užtikrinti, kad atvėrus rinką iškart kris kainos. Bet to, jei pažiūrėsite į paklausą ir į pasiūlą apskritai pasaulyje, pamatysite, kad, na, realistiškai tikrai negalime tikėtis, kad pasieksime tų pačių rezultatų kaip su telekomais ar su oro transportu. Mes bandysime sukurti rinką, kurioje energija bus siūloma kompetentingai konkurencingomis, veiksmingomis kainomis Atsižvelgiant ir CO2 klausimus, reikės užtikrinti, kad sukūriamos sąlygos verslo veiklai ir kad geriausios sąlygos sukūriamos ir vartotojams, žmonėms. Aišku, negaliu atmesti ir kitokių variantų, kai kuriais atvejais įtaka kainai gali iškart būti matoma, tačiau ilgalaikės pasiekmes bus ypatingai svarbios. Jeigu, pavyzdžiui, kažkokiai šaliai visą laiką dujas tiekia vienas tiekėjas, tai jokių kalbų apie liberalizavimą būti negali. Tad tikrai taip bus svarbu ir antram ir trečiam pakete, ir tai reikės įgyveninti. Koks yra energijos, energetikos direktorato vaidmuo? E, na, mano pirmtakai ir aš e, esame pasiūlę uh, dokumentus e, šiuo klausimu ir jūs taip pat tuos dokumentus nagrinėjate ir mano komanda derasi dėl šių klausimų. E, koks tikslas e, reguliuoti, reglamentuoti dujų tiekimą Europos lygiu? Bandoma išsiaiškinti, kokiose situacijose atsiranda solidarumas tarp valstybių narių ir kokiais atvejais pradedama teikti dujos, sakykime, tiekti dujos kaimynams. Taip pat bandome išsiaiškinti, kaipgi viskas vyktų ir kažkokių nelaimės atveju, jeigu vienoje šalyje, sakykime, kažkoks įrenginys arba gamikla arba jėgainė sugenda, e, kas būtų tokių atvejų, kas teiktų pagalbą, nedelsiant teiktų pagalbą, pagalbą. Ir tai bus rašyta ir tam rengiamam teisės akte ir tai aišku yra susijęs su įmonių veikla, su e, reguliavimo institucijų veikla. Bet iš esmės mes bandom nustatyti tam tikras bazinės taisyklės, kurių turi laikytis valstybės narės ir kaip gali padėti vienos kitoms. Ir solidarumas yra pagrindinis kriterijus sutarties energetikos straipsniuose. Na, o dėl to, kaip e, iki šiol dirba rinka, Mes stengiamės pasižiūrėti ir išsiaiškinti, kokiu problemu buvo dėl antro paketo, kas, kokios taisyklės iš jo nebuvo įgyvendintos ir ateities stengsimės, kad valstybės narės įgyvendintų tas priemonės, kurios sukurtų bendrą sistemą stabiliam dujų tiekimui, energetikos tiekimui, konkurencingas kainas ir taip toliau. Ir iš esmės tai reiškia, kad yra tam tikri kodai, dėl kurių susitarė įmonės ir tai yra sąlygos, kuriomis elektros energija tinklais iš vienos šalies patenka į kitą. Situacija iš tikrųjų nėra tokia bloga kaip geležinkelių atveju. Pavyzdžiui, kai E, traukinys atvyksta prie vienos sienos, ten lokomotyvas atsikabina, prisikabina kitas ir jis važiuoja toliau ir ten yra labai daug neiškumų. Tačiau ir šitoj srity yra daug neiškumų, todėl kad nacionalinės reguliavimo e, institucijos e, jos koncentruojasi į nacionalinius klausimus, nacionalinius interesus ir taip toliau. Ir kol kas jie neatsižvelgia į galimas sinergijas, į galimus uh, bendrus pranašumus, jeigu panaudotų jungtis, pavyzdžiui. Tad kodėl dar nepastatytos, nesukurtos jungtis? Būtent dėl to. Ypatingai dėl to, kad bendrovės reguliavimo institucijos neatsižvelgia į platesnius interesus, o tik į savo nacionalinius. O jei žiūrėtumėm plačiau, tai būtų naudinga ir konkurencijos prasme, ir saugumo, ir tiekimo prasme. Dėl finansavimo infrastruktūros, pavyzdžiui, finansavimo. Aišku, tai ypatingai aktualus ir svarbus klausimas, bet visų pirma reikia įsiaiškinti, kiek reikia to finansavimo, kokiom sąlygom ir kiek iš vis galime sukurti tos infrastruktūros, kurios mums reikia. ir kokie yra prioritetai. Manau, kad e, valstybinės institucijos e, neturėtų kištis į tam tikras komercinės sritis. E, reikėtų daugiau dėmesio skirti toms sritim, kur būtent rinkos sąlygomis nėra jokio pelno, nėra gražos už investicijas ir tas rytis, į kurias kol kas nenori kištis, nenori lysti įmonės, bendrovės. Būtent į tas rytis reikėtų daugiau koncentruotis valstybiniu mastu. Ir reikėtų šiek tiek, na, nutolti nuo tradicinio nesėkmingos rinkos, pavyzdžiui, apibrėžimo ir koncentruotis į tam tikrus aspektus, kurie taip galbūt pradžioj komercinė prasme yra negyvybingi, bet reikia ieškoti kažkokių galimybių, kažkokių sprendimų, kad mes didintumėm savo konkurencingumą energijos tiekimo kontekste. Kol kas dar, na, nežinau, kokios bus mūsų išvados šioj srity nagrinėjančios klausimus, tačiau Mm, išgirstam įvairių nuomonių, pavyzdžiui, iš bankininkystės, iš e, viešų institucijų ir jie sako, kad tikrai reikia, kad būtų skiriama daugiau kapitalo iš e, viešų, iš viešo sektoriaus investicijų projektams. Ypač tokiems projektams, kurių graža yra nedidelė, tačiau taip pat nedidelė yra ir rizika reikia užtikrinti viešų investicijų galimybės ir tuo met galima būtų spręsti skolų klausimus. Tad reikėtų panagrinėti įvairiausias galimybės dėl e, turto kapitalo ir galimybių padengti skolas tam tikrose srityse. E, ir mes dar patys analizuojame visą situaciją, pateiksim rekomendacijas, bet aišku, reikia atsižvelgti ir į ekonomikos nuosmukį. Tad kol kas galutinių atsakymų mes neturime, nes šis klausimas labai sudėtingas, bet apie tai bus kalbama infrastruktūros pakete. Ponas Otinger taip pat kalbėjo apie tai, kad reikia išsiaiškinti, kokiu lygiu reikia imtis iniciatyvų. Ar tai turi būti mm, europinė iniciatyva, ar reikia kreiptis į tarptautinės finansavimo institucijas, ar galbūt e, reikia e, sukurti geresnį bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Toliau, dėl tiekimą iš trečių šalių. Ir Nabuko yra, yra projektas, kurį remia tiek komisija, tiek visa Europos Sąjunga. Kodėl? Lyginant su kitais pasiūlymais dėl pietų koridoriaus, kuriuos iš esmės ES teigiamai vertina, Nabuko turi daug pranašumų, diversifikuoja tiekimą, atveria galimybės iš naujų dujų telkinių tiekti dujas ir kalbu ne tik apie Turkmenistaną ir Azerbaidžianą, bet taip pat ir Iraką. Tad yra diversifikuojamas tiekimas ir keliamas tikslas tiekti dujas į didmenės priekybos centrą, o iš ten jau e, rinkos galės pirkti tas dujas ir konkuruoti tarpusavį. Yra, aišku, šiam koridoriui numatytos ir kitos iniciatyvos, kiti projektai. White Stream, pavyzdžiui. Ir dėl šio projekto bus organizuojama konferencija gan greitai. Taip pat bus ten kalbama ir apie Nabuką, Nabuko projektą. Ir kalbėsim apie tai, kaip e, išjudinti tuos e, projektus, kaip tęsti juos. Bet aišku, Nabuko projektui komisija ir toliau skirs labai daug dėmesio, nes matome, kad tas, tas projektas turi labai daug pranašumų. Toliau South Stream yra šiek tiek kita kategorija, todėl kad tikslas nėra diversifikuoti uh, tiekimą ar atvert naujus telkinius, telkinius, bet tiesiog tas pačias dujas, tuos pačius rautus nukreipti ne per Ukraino, per pietų koridorių. Šis projektas turi tam tikrų pranašumų, tačiau jie nėra tokie dideli strateginiai, kaip kad kitų projektų. Dėl veiksmų plano ir grafiko, laiko grafiko. Na, kaip pareigūnas oficialiai turiu pristatyti tam tikrą poziciją. Vis dėlto esu tarnautojas, esu pareigūnas. Reikia tam tikro galtinio termino veiksmų planui, bet, na, komisija, jei būtų patvirtinus tą veiksmų planą, parlamento praeitos kadencijos pabaigoje, tai daugelis būtų pasakę, kad ne, nedarykite to, neskubėkite, nes mes norime viską labai atidžiai aptarti prieš patvirtinant. Tad, jei tvirtins veiksmų planą, kuriame bus e, įrašyti ne tik komisijos tam tikri norai ir idėjos, bet kuriame bus žvelgiama daug toliau iki 2020 metų. Tai viską reikės labai atidžiai aptarinėti, nes ten bus kalbama ir apie infrastruktūros projektus, ir apie įvairias priemonės, kuriuom reikia ilgalaikių e, veiksmų, reikia didelio įsipareigojimo ir taip toliau. Todėl tikrai reikia numatyti ilgesnį diskusijų laikotarpį ir nereikėtų per daug skubėti ir renkti tokio plano, kurį reikės taisyti kas pusmetį. Būtent tokios pozicijos laikosi ponas Otinger ir Na, manau, kad dėl mūsų galutinio jau to produkto parengto dokumento jūs turėsite daug idėjų, turbūt daug pasisakysite ir manau, kad gegužės mėnesį e, pirmą variantą dokumento parengsime, tai reiškia, kad manęs laukia labai daug darbo, tikiuosi jūs nenusivilsite tuos, tuo dokumentu, galėsite jį greitai jau pamatyti ir sureaguoti. Norėčiau grįžti prie Desertec dar. Iš esmės, mes visuomet jį rėmėm, nes potencialas šiuo atveju yra labai didelis. Tačiau dar reikia pasižiūrėti, kiek kokio lygio europinis finansavimas gali būti skiriamas ir kiek jis galėtų būti įjungtas į europinę sistemą. Dėl Kopenhagos. Na, koks skirtumas? O skirtumas tas, kad ES turi energetikos politiką, nepaisant to, kad tarptautinių lygių susitarimo nėra. Nėra susitarimo dėl prekybos emisijomis. Tad komisijos pirmoji reakcija būtų tokia. Mes e, sakome, kad reikia ir toliau mažinti emisijas iki 30 procentų ir ponios Rūdegart norėčiau priminti iniciatyvą. E, ji taip pat pritarė tam, kad reikia pagalvoti apie tai, ko reikia, kad pasiektumėm šio 30 procentų tikslo, tačiau kol kas e, neprimtumėm to galutinio sprendimo, nes, kaip sakiau, nėra susitarimo tarptautinių lygių. Bet, e, kaip žinau, komisarai, daug komisaro apie tai kalba ir klimato kaitos komisaras turbūt irgi tam pritarė mes nebandom siekti kažkokių energetikos tikslų vien tam, kad išgelbėtumėm pasaulį, ne vien dėl to. Ta energetikos politika svarbi mum ir tam, kad mes išsaugotumėm savo konkurencingumą, e, išsaugotumėm darbo vietas, e, kad užtikrintumėm tvarumą e, namų ūkiams, verslui ir taip toliau. Todėl mes negalime dėlsti ir sakyti, na taip, praradom tą pagreitį, nesusitarėm Kopenhago ir turim dabar nuleisti rankas. Tikrai ne turime ir toliau diversifikuoti išteklius Europoje, turime ir toliau naudoti atsinaujančius energijos šaltinius. Indija ir Kinija tai daro, tad kodėl mes turėtumėm nuleisti rankas vien todėl, kad Kopenhagoje mes nesusitarėm. Taip, problemų yra ir akivaizdu, kad, na, ne visi turbūt nori iškart skubiai užtikrinti visas būtinas technologijas, bet e, manau, kad į tai reikia žiūrėti kaip į tokį pereinamojo laikotarpio fenomeną, reikia jį tiesiog išgyventi ir žinome, kad galiausiai dėl emisijų vis tiek susitars didieji veikėjai. Komisijos strategijoje 2010 metams yra parašyta, kad reikia e, kurti E, rinkos pagrindų paremtas priemonės, priekyba sertifikatais, turime stiprinti ETS sistemą, tačiau norint tai padaryti, mes na, negalime nure, nuleisti rankų ir negalime tam paukoti mūsų verslo, mūsų vartotojų interesų. Turime realistiškai žiūrėti į energetikos tikslus e, bet, kaip sakiau, komisija iš esmės savo strategijos, kurią yra sukūrusi, nekeis. Toliau dėl energijos efektyvumo ir taupimo. Dar reikėjo parengti naują redakciją pastatų e, energetikos direktyvos, bei dar peržiūrėti kelias direktyvas. Visa tai, aišku, prisidės prie pažangos. Kol kas galutinio atsakymo negaliu pateikti jums. Negaliu pasakyti, kada visas energetikos efektyvumo paketas bus apspręstas ir ar tai bus privaloma ar savanoriška. Manau, kad komisija dar turės priimti galutinį sprendimą ir apsispręsti, ar norės e, europinių lygių privalomųjų tikslų. Tačiau aišku yra štai kas. Bus nustatytos tam tikros standartizavimo bei reguliavimo priemonės, kurių reikės imtis tam, kad skatintumėm e, pramoninės, pramonės iniciatyvas e, energijos efektyvumo srityje tam tikri skaitikliai, specialios priemonės, specialios specifikacijos, techninės specifikacijos ir taip toliau. Tikrai reikia ir toliau reguliuoti šiuos klausimus tam, kad veiktų visa sistema. Ir aišku, tai bus svarbi dalis, svarbus elementas energijos efektyvumo politikoje. Ir labai svarbu užtikrinti tvirtą partnerystę tarp tų, kurie atsakingi už vietos lygio nacionalinės iniciatyvas ir europinės iniciatyvas. Reikia gerinti būstų kokybę ir nemanau, kad kas nors pasakys, jo komisija turėtų teikti paskolas individualiems atskiriems asmenim tam, kad jie apšildytų savo namus ir stogus. Tikrai ne, bet yra jau sukurta tam tikra sistema, pagal kurią galima tai daryti ir procese turi aktyviai dalyvauti atitinkamos institucijos. Tad noriu tik tai pasakyti, kad yra tam tikrų sričių, taip pat ir dėl įtampos, dėl pastatų šildymo, dėl tiekimo lygio, taip, yra tam tikros sritis, kuriuose reikia ir toliau užtikrinti didesnį reglamentavimą ir reguliavimą tam, kad sistemos galėtų veikti. Na, o dėl tų uh, skaitiklių, kol kas atrodo, kad tie skaitikliai buvo naudingi elektros įmonėms ir tiekėjams, o ne vartotojams, būtent tie sumanėjai skaitikliai. Tad reikia gal dar peržiūrėti visą šį procesą, nes jeigu tai naudinga tik verslui, tiek įmoniai ir jeigu žmonės nėra skatinami saugoti e, energijos e, ir, ir taip toliau, tai nemanau, kad tokia priemonė yra reikalinga. Man atrodo, ponas Weberis paklausė, ar dirbsime kartu su kolegomis iš transporto generalinio direktorato. Mano langas yra tame pačiame lygmenyje, kaip ir kitame pastate esantis langai e, būsio transporto ir energetikos direktorato. Iš tikrųjų, mūsų ištekliai yra bendri, mes nepasamtėm daugiau žmonių tiems dviems atskiriems direktoratams. Nepriklausomai nuo to, kad esame geri draugai ir kolegos su vadovu, ten sporto direktorato mes e, bet kokiu atveju turime glaudžiai bendradarbiauti. E, CO2 emisijų mažinimas, transportas yra taip pat nepaprastai svarbus, nes tai yra susijęs su vartotojų e, ir elgesiu. Energetikos taupimas yra labai sudėtingas sritis E, nes e, čia kalbam ir apie tam tikrus suvaržymus žmonėms, reikia šioje srityje dirbti. Mes e, turime galvoti apie tai, kokia būtų pramonės strategija, kur, kuriant elektrinius automobilius, kaip tai bus susijęs su elektros poreikių pokyčiais, ko yra būtina ir kokį poveikį tai turės elektros energijai, kuri turės uh, kur išskirs mažiau e, CO2 emisijų, ar nesitiks taip, kad, pavyzdžiui, reikės daugiau elektros ir reikės tada ją gaminti elektrinėse, kurios naudos e, kitus energijos šaltinius ir iš taip išskirs dar daugiau CO2 e, į atmosferą. Dėl radioaktyvių atliekų tvarkymo direktyvos aš dabar nepamenu tvarkaraščio, bet uh, Nauja direktyva bus peržiūrėta per bus e, peržiūrima per ilgą laikotarpį ir man atrodo, kad labai svarbu yra mums visoje strategijoje parodyti, kad brandolinė energetika yra pati saugiausia pasaulyje. Ir jeigu per trumpesnį laikotarpį bus atliekama peržiūra, mūsų pokytis, po, požiūris galbūt e, taip pat bus atspindėtas atitinkamai. Energijos taupimas tai yra viena iš labiausiai jaudinančių įdomių temų mūsų direktorate. Čia yra didžiulis potencialas, tačiau energetikos efektyvumas nėra atotrukis tarp to, kas, kokius mes turime, kokias atsargas turime ir kokia yra paklausa. Tai yra šiek tiek kitaip. Šie dalykai yra susijęs su tuo, kad užtikrintume, jog tai, kas yra tiekiama, kaip jūs sakote, kaip jūs sakėte, ponia Žado, yra priderinta prie realių skaičių, prie tų skaičių, kiek energijos reikia suvartoti. Ir kuo daugiau yra suvaržymų, ar tuo lengviau bus dirbti. Mes turime pagalvoti apie tą suvaržymo elementą, kad galėtume planuoti, kaip taupyti energetiką ir už tai e, netiesiogiai aš pasisakau už privalomus tikslus. Bet šiandien kol kas anksti yra imtis galutinės pozicijos šiuo klausimu. Šis rytis dar nėra iki galo ištirta ir mes Europoje daug ką dar galime padaryti, kad užtikrintume, jog taikysime aukščiausių lygių geriausią praktiką, kad plėtosime e, tinklus ir dėksime energijos taupimo priemonės tiek namuose, tiek bendrovėse. Ir tai yra sritis, e, kuriai skiriame daug e, pinigų skirtų tyrimams, bet kol kas mes dar negalime pakankamai greitai įdėkti visko į praktiką. Reikia pradėti galvoti, kaip pradėti daryti pinigus iš naujų iniciatyvų. Tai yra geras dalykas ir turime pagalvoti, kaip užtikrinti tam tikrą sistemą sėkmingam darbui. Aš nežinau, kad mes iš tikrųjų ketiname mažinti tikslus dėl uh, energijos taupimo. Jeigu taip yra, tai dar kad reikėtų pasižiūrėti tai, į tą dalyką. Aš aiškiai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų tai yra viena iš energetikos uh, politikos uh, pagrindinių sričių energijos taupimas. Reikia galbūt, galvoti apie privalomas tam tikras uh, priemonės ir apie argumentus, kurie pasakytų už tai, ne visose srityse, bet daugelie. Mes turime žiūrėti į bendrąją pasiūlą ir paklausą, į bendrąją lygtį. Matėme, kad žmonės, girdėjome, kad buvo paminėta dujų rinka, jos plėtoti visi žmonės, kurie dirba energetikos sityje, aplinkosaugos sityje, nėra labai patenkinti tuo, kad kitas, kas, kita kasinio kūro rūšis yra mm, geresnė negu kažkokia kita. Jeigu galvosime apie CO2 emisijas, mes turime galvoti, kaip sukurti e, žemų CO2 išlakų visuomonę. Ir tikiuosi, kad mes. E, sugebėsime atsižvelgti jūsų lūkesčius dėl geresnio energijos vartojimo ir būtų labai įdomu išsamei padiskutuoti su jumis šiais klausimais. Taip pat pagalvoti, kokiame lygmenėje mes turėtume imtis atskirų individualių iniciatyvų ES mastu, e, valstybių narių lygių ar vietos mastu. Aš nesugebėjau turbūt atsakyti į visų klausimų, bet pateikiau savo nuomonę. Labai, labai ačiū Jums už pasisakymą, ačiū už klausimus ir ačiū už atsakymus. Man atrodo, kad e, labai tinkamai pastebėjote, kad geriau jau parengti dalykus tiksliai ir gerai, o ne kuo greičiau priimti tam tikrus sprendimus. Čia mes jau pasiekėme įvairių ir gerų, ir blogų rezultatų, siekdami savo bendrų tikslų. Todėl aš e, labai pritariu Jums, kad Jūs taip atidžiai išnagrinėjate kiekvieną galimybę ir taip kruopšiai dirbate. Ačiū Jums.